Allora iniziamo la riunione normale della... Kągi, pradėkime savo normalų posėdį. Ką tik buvo uždaras posėdis, kuriuo metu komisija paaiškino, kokios dėrybos šiuo metu vyksta dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Visų pirma, norėčiau pasisveikinti su kolega ponu Vyland. Jis yra pakaitinis mūsų komiteto narys. Labai malonu jį čia matyti. Jis turi labai daug teisinės patirties ir esu tikras, kad jo patirtis padės mums išspręsti daug problemų. Jis taip pat dirba ad hoc grupėje, kuri vykdo stebėseną kaip parlamentas yra įtrauktas į svarbių klausimų sprendimą. Jis pateikė pasiūlymų, kaip galima būtų pakeisti darbo tvarkos taisyklės, taigi mes labai e, džiaugiamės, kad jis šiandien yra tarp mūsų. Taip pat norėčiau pateikti keletą pranešimų dėl vakar dienos koordinatorių posėdžio. Kaip žinia, 9-10 dienomis mes vyksime į Budapeštą, ten susitiksime su Vengrijos e, universitetu, taip pat politinių partijų atstovais. Turiu pasakyti, kad e, kolegoms iš Vengrijos netaikomos kvotos, bet e, turiu pasakyti, kad iš viso mes esame numatę 25 e, vietas. Gurmai, DAF, panas Šolts nėra įtraukti į šią kvotą. Ir aš tikiuosi, kad jūs pritarėte tam. Toliau, kitų metų sausio 27-28 dienomis mes vyksime į Londoną į Kembridžą. Mes jau palaikome kontaktus rengdamiesi šiam vizitui. Na, daugiau šio klausimo informacijos neturiu. Koordinatoriai taip pat aptarė štai kokį klausimą. Buvo kalbėta apie tai, kaip reikėtų bendrauti su kitų valstybių delegacijomis. Mes nusprendėme laikytis lankstaus požiūrio. Mes e, kitų šalių delegacijoms nurodysime, kuomet vyks mūsų posėdžiai, kad ir tos delegacijos galėtų mūsų posėdžiuose dalyvauti. Jeigu tai būtų neįmanoma, tai tuomet mūsų komitetas pasistengs, kad įvyktų uh, susitikimas su e, delegacijos vadovais. Taip pat turiu pasakyti, kad buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų susitarti su Libe komitetu. Dėl to, kaip, ką reikėtų daryti dėl e, Libė pranešimo susijusios su Lisabono sutartimi. Komisijos, atsiprašau, tarybos teisinė tarnyba buvo išsakiusi nuomonę, kad mums nereikia imtis papildomų priemonių. Taigi tiek pranešimų iš mano pusės, dabar reikime prie darbo atvarkės. Aštuntas darbo atvarkės klausimas, iš dalies jau aptarėme vakar. Šis klausimas yra susijęs su reglamentu numeris 2004-2003 dėl reglamentų, reglamentuojančio Europos politinės partijas ir šių partijų finansavimo taisyklių taikymo. Kaip žinia, iki 2011 metų Europos parlamentas turi išsakyti savo nuomonę dėl mano minėto reglamento taikymo. Na, praktikoje mes kaip e, komitetas, mes, mūsų komitetas turėtų parengti nuomonę. Mes esame paskyrę pranešėją, tai yra pane Marieta Čianakovų. Parlamento biuras jau pasisakė dėl partijų finansavimo ir mes į tai turėsime atsižvelgti. Na, o dabar aš norėčiau suteikti žodį kolegijai Čianaku. Manau, kad ji mums papasakos apie esminius elementus. Ir taip pat e, ji papasakos apie tai, kaip bus toliau nagrinėjama šią temą. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, kaip jūs teisingai pastebėjote, iš tikrųjų yra paskirta data, tai yra vasario 15 diena. Ir iki to laiko Europos parlamentas turi parengti savo nuomonę. Mes turėtumėm remtis generalinio sekretoriaus pono Velė nuomonę dėl politinių partijų finansavimo. Ponas Velė savo nuomonę pateikė laiku. Ji pasirodė rugsėjo mėnesį, bet dėje biurui reikėjo labai daug laiko, kol buvo patvirtinta ši nuomonė. Uh, vieno iš posėdžių metu ir tai reiškia, kad bus praktiškai neįmanoma iki vasario 15 dienos parengti nuomonę. Aš norėčiau pasikonsultuoti dėl datų. Aišku, mes turėtumėm remtis tomis diskusijomis, kurios įvyko su sekretorijatu. Visų pirma, mes siūlome sausio mėnesį surinkti viešuosius klausimus. Kodėl? Ogi todėl, kad iš tikrųjų yra daug suinteresuotų, susidomėjusių politinių partijų finansavimu, taip pat domimasi ir politinių partijų statusu. Mes jau apie visą tai kalbėjome su sekretorietu ir pritarėme įvairių politinių frakcijų ir koordinatorių pasiūlymus. Sausio 26 dieną Kalbėsime apie skaidrumą, teisinius aspektus, taip pat ir ekonominius aspektus. Paskui mes pateiksime projekto, nuomonės projektą, tai bus padaryta sausio 31 dieną. Pakeitimus reikės pateikti iki 2011 m. vasario 17 dienos. Komitetas balsuos 2011 m. kovo 15 dieną. Na, o balsavimas plenarinėje sesijoje vyks bals, e, balandį. Aš tikiuosi, kad galite pritarti tokioms datoms, nes praėjusį kartą 2006 metais, kai mes rengėme vertinimo ataskaitą 2003 reglamentui, mes patvirtiname e, nuomonę kovo mėnesį. Taigi aš siūlyčiau pritarti tam, kad nuomonė būtų parengta šiek tiek pavėluotai. Ir dar kartą aš noriu paaiškinti, kad tai yra ne dėl mūsų kalties ir ne dėl generalinio sekretoriaus kalties. Aš siūlyčiau pritarti šiek tiek pakoreguotam grafikui. Dėl klausimų programos aš sustikinusi, kad dėl to dar vyks diskusijos, taigi dabar apie tai neturėčiau užsamei kalbėti. 2007 metais reglamentas buvo pakoreguotas, turiuomenį 2003 reglamentą. Dabar tas reglamentas buvo paprastesnis, politinių frakcijų finansavimas buvo netoks sudėtingas. Ir aš manau, kad jeigu mes keisime šį reglamentą, tai reikės visų politinių frakcijų pritarimo. Mes diskutuosime pono Velė nuomonės pagrindu. Aišku, ir jį pakviesime į diskusijas, kad jis galėtų pasisakyti. Reikėtų prisiminti tas diskusijas, kurios anksčiau vyko Europos parlamente šiuo klausimu. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tą reglamentą, kuris susijęs su politinių frakcijų veikla. Tai taip pat yra svarbu, tą svarbu paminėti nuomonėje. Reikėtų pagalvoti apie Europinį statutą dėl e, politinių frakt... partijų, atsiprašau, įkūrimo ir finansavimo. Pirmininkė. Aš manau, kad šis klausimas susilauks ir visuomenės dėmesio. Aš žinau, kad uh, E, valstybių narių piliečiai labai kontroversiškai vertina politinių partijų finansavimo klausimą. Taigi aš manau, kad e, mes turėtumėm būti įsipareigoję kiek įmanoma aiškiau ir suprantamiau bei skaidriau pristatyti savo nuomonę dėl finansavimo. ES piliečiai turėtų jausti, kad ES paiso visų taisyklių ir skaidrumo principo, ypač tokių svarbių klausimų kaip finansavimas. Kaip žinia, dabar mes susidurėme ir su ekonominė krize. Ir jeigu jūs paskaitytumėte, tarkim, tarkim mano šalies spaudą, tai pamatytumėte labai daug komentarų. Jie beje ne visą laiką yra teisingi, Tačiau yra daug komentarų apie tai, kiek kainuoja ES. Ir be abejo, tam tikros politinės partijos kelia tokius klausimus. Galbūt parengdami šią nuomonę mes galėsime tarsi sureaguoti į kaltinimus. Mes galėsime paaiškinti, kokie yra politinių partijų finansavimo privalumai. Ačiū. Ačiū poniai Dženakų. Iš tikrųjų, manau, kad ši nuomonė yra tikrai labai svarbi. Ten kalbama ne vien tik ekonominius aspektus. Reikia pastebėti, kad politinės partijos yra labai svarbi ES integracijos demokrati, dalis. Demokratijai reikia politinių partijų. Mes jau Kalbėjome apie rinkimus su ponu Daf, bet e, reikia nepamiršti ir politinių pra, e, partijų. Kas norėtų pasisakyti? Ponas Daf, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai pritariu tam, kad tai yra labai svarbus klausimas. Aš tikrai labai norėčiau pamany, pamatyti tą dokumentą, kurį parengė Europos parlamento generalinis sekretorius ponas Velle. Turiuomenį tą dokumentą dėl dabartinio finansinio reglamento supaprastinimo. Tikrai būtų labai naudinga tokį dokumentą pamatyti. Galbūt būtų jį galima išplatinti. Turiu pasakyti, kad e, Respublikonų partija JAV kadencijos vidurio rinkimuose. Išleido 4 milijardus JAV dolerių. Taigi 4 milijardus JAV dolerių. Jeigu spaudoje pasirodys skeptiškų pareiškimų dėl finansinio instrumento naudojimo Europos politinėms partijoms. Tai mes tikrai irgi turėtumėm ką pasakyti. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad ši nuomonė arba šis reglamentas yra labai svarbus. Ir aš manau, kad mes neturėtumėm jaustis kalti, svarstydami tokį klausimą atvirkščiai. Turėtumėm būti įsitikinę, kad politinių partijų finansavimo klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Kaip socialistų frakcijos šešėlinis pranešėjas aš norėčiau pasakyti, kad politinės partijos daugelį ES valstybių narių konstitucijų ir politinėje santvarkoje turi labai svarbu vaidmenį, tarkim, dėl visuomenės nuomonės formavimo, o taip pat ir dėl visuomenės norų išsakymo. Politinės partijos yra būtinos norint, kad vyrautų demokratija. Tai yra būtina, kuriant Europą, įtraukiant į visą procesą ES piliečius. Taip piliečiai gali išreikšti savo politinę valią. politinių partijų finansavimas, kad ir kaip būtų, kad, kad ir kaip jis atrodytų, yra būtinas, norint, kad sistema veiktų. Jeigu jūs palygintumėte įvairias finansavimo rūšis, pastebėtumėte, kad įvairios šalis naudoja įvairias finansavimo formulės. Kai kuriais atvejais vyksta finansavimas iš privačių šaltinių, kitur iš viešųjų šaltinių, o kitur, dar kitur yra naudamos lėšos tiek iš privačių, tiek ir iš viešųjų šaltinių. Jeigu partijos finansuojamos iš privačių šaltinių, tai partijos uh, tampa žymiai labiau priklausomas nuo tokių šaltinių, negu kad tais atvejais, kai partijos yra finansuojamas iš viešojo biudžeto. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm ginti politinių partijų finansavimą iš viešųjų šaltinių. Aš manau, kad mums reikėtų tokio reglamento, kuris užtikrintų, aiškumą dėl finansavimo. Tai yra tikrai labai labai svarbu. Taip pat reikia ir skaidrumo dėl finansavimo vadinamojo rakto pasiskirstimo ir taip pat politinės partijos, kurios gauna finansavimą, turėtų už, atsiskaityti už lėšų panaudojimą. Aš tikrai nemanau, kad mes turėtumėm būti nusiteikę priešiškai uh, Politinės partijos yra be galo svarbios mūsų politinėje sistemoje. Mes turėtumėme pasisakyti už finansavimą iš viešųjų e, šaltinių, nes tai užtikrina politinės partijos nepriklausomybę. Ir aš manau, kad turėtumėm siekti skaidrumo bei politinių partijų atskaitomybės. Būtent tai turėtų būti paminėta šiame reglamente, kurį tvirtinsime. Ačiū. E, Ačiū, ponia Guerrero. Norinčiųjų pasisakyti e, sąrašy yra trys kolegos. Po, pirmas ponas Vylandas. Ähm, Ačiū pirmininkė. Ponas Daf kalbėjo apie kaštus. Aš manau, kad mes tik labai ribotai galime pasinaudoti kaip pavyzdį JAV situaciją. Jeigu mes kalbame apie 4 milijardus, tai turėtumėm nepamiršti, kad e, tas lėšas skiria privatus šaltiniai, tiek stambus, tiek ir smulkus šaltiniai. Taigi mes negalime lyginti situacijos. Mes turėtumėm pasiklausti, ar mes norėtumėm būtent tokios demokratijos dėl kaštų ir lėšų. Aš norėčiau kreiptis į sekretariato atstovus, jiems yra puikiai žinoma situacija ir statutas. Pono Rotlein laikais mes palyginome daug medžiagos. Mes kalbėjome apie tai, kiek kainuoja Europos parlamento išlaikymas. Turėtumėm prisiminti tuos skaičius. Anamet paaiškėjo, kad nepaisant to, kad Europos parlamente e, daug lėšų yra skiriama kalbų įvairovę išsaugoti, kelioms būstinėms išlaikyti. Ir paaiškėjo, kad Europos parlamentas ES piliečiams kainuoja mažiau negu kad kainuoja JAV piliečiams, JAV parlamentarų išlaikymas. Manau, kad šioje nuomonėje reikėtų kalbėti ir apie tai, kada apskritai pradeda egzistuoti europinė uh, politinę partiją, ar tam reikia penkių Europos parlamento narių, ar tam reikia aštuonių e, valstybių, kur politinės partijos turi tam, tikra, tam tikro rinkėjų procento palaikymo. Ar, tarkim, turint tris e, narius iš Baden-Württembergo galima teikti, kad egzistuoja Europinė partija. Aš manau, kad mes turėtumėme atlikti tyrimus, studiją, kurių metu reikėtų išsiaiškinti, kuomet e, politinė partija atsiranda kaip tokia, ar tada, kai pareiškia norą dalyvauti rinkimuose, Visų pirma, reikia kalbėti ne vien tik apie finansinės privilegijas, bet ir apie teisinius aspektus. Pavyzdžiui, gali būti taip, kad partijos pirmininkai labai dažnai keičiasi. Jeigu, tarkim, keičiasi kažkokios asociacijos pirmininkas, tai jis turi užsiregistruoti teisme. Bet partijų atveju tai nereikia daryti partijos naujas pirmininkas neturi eiti kažkur tai registruotis. Tik aš norėčiau pasiteirauti, kada politinė partija tampa partija valstybė nare. Aš manau, kad reikėtų ir atitinkamo dokumento, derantis dėl šio reglamento. Aš manau, kad e, tai tikrai labai praverstų visiems, kurie nori žinoti daugiau apie Europą. Taigi, gerbiamas pirmininkė, aš manau, kad galbūt į diskusijas reikėtų įtraukti ir audito rūmus. Finansavimo lankstumo klausimas labai priklauso ir nuo to, kaip likščiol buvo finansuojamos institucijos ES. Pateiksiu du pavyzdžius. Nu, įsivaizduokime, 2010 m. lapkričio mėnesį aš kaip politinės partijos vadovas planuoju iniciatyvas kitiems metams. Bet aš dar galbūt nežinau, kokiu klausimu aš surenksiu seminarą kitų metų rūpiučio mėnesį. Tačiau e, Europos reguliatoriai, reguliavimo institucijos iš manęs jau dabar, tarkim, reikalauja labai e, kruopšiai aprašyti projektus. Bet aš negaliu pateikti tokio prašymo, aš negaliu iš anksto visko žinoti. Antras pavyzdys. Buvo kalbėta ir apie kūrybiškumą, atsipraš, atsiprašau, lankstumą. Uh, Jeigu mes norime būti lankstus, mes turime šiek tiek bijoti kūrybiškumo. Mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kokie instrumentai jau dabar egzistuoja, kur reikia pokyčių. Aš manau, kad nuo pat pradžių diskusijos reikėtų įtraukti audito rūmų atstovus, tam, kad jie mus paaiškintų, kas yra įmanoma, ką yra įmanoma pakeisti. Tai yra svarbu, norint numatyti konkrečius finansinio reglamento pakeitimus. Ačiū. Ačiū, ponia Vilandai, už pasisakymą. Jūs kalbėjote apie, <clears throat> apie dokumentų poreikį, aš sutinku su jumis. Man atrodo, jau yra parengta pranešimų dėl finansavimo taisyklių galiojančių valstybėse narėse, ar bent jau man atrodo, kad komisija yra kažką dariusi, rengusi tuo klausimu. Reikėtų paprašyti, pasidomėti, ar ta informacija yra. Ir dabar ponas Bronsas. Ačiū pirmininkė. Mano pasisakymo atspirties taškas yra štai koks. Aš prieš valstyb, valstybinių lėšų ar ES lėšų panaudojimą partijoms. E, jeigu partijoms tenka ieškoti tokių lėšų, tai reiškia, kad jos nepakankam populiarios. O kaip su e, įmonių teikiamu finansavimu? Man atrodo, kad reikėtų drausti įmonėms finansuoti Tačiau jeigu tai būtų leista, tai partijos, kurios negautų finansavimo iš įmonių, atsidurtų nepalankioje padėtyje. Jeigu bus leista valstybėms finansuoti partijas arba ES lėšas fonduoti partijoms, reikėtų nusisyti kažkokius objektyvius ir e, fiksuotus kriterijus, kaip tai daryti. Ir jų negalima, ki, negalima būtų keisti tam, kad vienos partijos atsidurtų e, pranešinė pranašesnė, pranašesnėje pozicijoje nei kitos. Pavyzdžiui, prisiminkime pono Korbet siūlytą pakeitimą prieš kurį laiką. Mane stebina tai, kad kai kas iš ryto kalbėjusių jų sako, kad Europos politinės partijos yra gyvybiškai, gyvybiškai svarbios Europos integracijai. Ar tai reiškia, kad joms turi būti surinktas kažkoks tai Europos integracijos testas prieš leidžiant toms partijoms tapti Europos masto partijomis? Grazie, onorevole Lambriadis. Ačiū, ponas Lambrinidis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau trumpai aptarti kai kuriuos e, generalinio sekretorius pranešimo aspektus. Kur, e, mes jį svarstėme paskutinėme biuro posėdėje ir leisti jums susidaryti vaizdą apie tas diskusijas ir taip pat noriu išsakyti savo asmeninę nuomonę apie tai. Kalbėsiu trumpai. Vienas svarbiausių klausimų, kurį minėjo ponas Vilandas ir kiti, yra tai, kokios sudėties turėtų būti Europinės partijos, Europinės politinės partijos, tai yra kokios jos turi būti, kad tokiomis būtų laikomomis, laikomos. Ir kaip, kuomet jos galėtų pretenduoti į finansavimą iš ES lėšų. Atrodo, kad diskusijų metu e, didžioji dauguma nuomonių išsakytų, kurias tikiuosi komitetas taip pat nagrinės, yra štai štai kokia, kad būtų reikal, kad reikia įtraukti trečdalį ES valstybių narių, kad ta partija taptų europinė ir kad ji galėtų pretenduoti į finansavimą. Remiantis dabar galiojančiais nuostatais, Atrodo, kad Europos politinės partijos sėkmingai steigėsi ir užsitikrina nemažą finansavimą, nežiūrinti tai, kad tarp jų narių yra tik tai regioniniai atstovai kai kuriuose valstybėse narėse ir Europos mastu legitimumo jos tarsi ir neturi. Kitas klausimas, kuris buvo svarstamas, tai yra Europos pilietinių partijų e, juridinio asmens klausimas. Na, diskusijos nebuvo paprastos, mes paprašėm biuro sekretariato parengti trumpą e, informacinį dokumentą, kuriame būtų išnagrinėti teisiniai reikalavimai egzistuojantis valstybėse narėse ar kitose pasaulio regionuose, su kuriais galime lygintis ir parengti pagristas teisinės e, išvadas, ko, kokius reikalavimus reikėtų kelti tom partijom. Atrodo, kad dabar galiojantis teisiniai nuostatai yra nepakankamai geri, tačiau nėra aišku, ko konkrečiai reikia. Manau, kad mūsų komitetas galėtų sėkmingai prisidėti prie šių svarstymų. Dar vienas klausimas, kurį svarstėme. Ir apie tai taip pat kalbama generalinio sekretorius parengtame dokumente Europos fondai, taip pat galimybė e, užsitikrinti išteklius. Manoma, kad tai būtų tinkama, kad tai yra primtina, aš nekomentuosiu. Šio aspekto manau, kad reikia tai toliau svarstyti. Ar reikia kurti atskirą specialų fondą Europos e, rinkimų kampanijoms? Viena iš rekomendacijų yra kurti, kita rekomendacija padidinti rinkimų metais, kiekvieną kartą padidinti partijoms e, skiriamas lėšas rinkimų kampanijoms iš biudžeto. Bet e, tą siūlo, to prašo visos partijos ir aš manau, kad tai reikėtų šį prašymą atsižvelgti ir jį patenkinti. Šiandien buvo dar vienas klausimas keliamas. Dotacijos. Sutariu, pritariu ponui Gerero dėl finansavimo iš valstybinių fondų svarbos. Europos politinių partijų taisyklės numato galimybę gauti lėšas iš privačių fondų ir yra tam, tikras, tam tikros lubos numatytos. Biure buvo svarstoma klaus, klausimas, ar nereikėtų tų lubų padidinti, numatyti aukštesnę ribą ir buvo svarstoma, kokiu dydžiu padidinti generalinio sekretoriaus siūlym, siūlyme pa, pa, pateiktas padidinimas, mano galva, yra pernelik didelis. Tai yra nuo 10-12 tūkstančių ribos, kuri galioja šiandien. Generalinis sekretorius siūlo perėti prie 50 tūkstančių iš vieno privataus fondo. Man atrodo, tai gana didelė suma. Mes, aišku, tai svarstysime dar alternatyva būtų tokia, atžvelgiant į tai, kad tai yra generalinio sekretoriaus siūlymas. Mūsų komitetas taip pat gali reikšti nuomonę šiuo klausimu. Kalbant bendrais brožiais, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mes biure priėmė išvados, jog biuro sekretoriatas labai gerai padirbėjo, atliko labai, patikė labai išsame analizę, išanalizavo labai sudėtingą klausimą. Aš pristačiau tik tai e, kelis na, labiausiai kontroversiškus klausimus, kuriuos svarstėme, buvo svarstami ir kiti klausimai, bet bendra nuomonė yra tokia, kad mes einame tikrai tinkamą kryptimi su šiomis rekomendacijomis, kad politinės partijos, su kuriuo atstovais kalbėjome ponas Vilandas ir aš, taip pat tam pritarė. O kalbant apie skaidrumą, noriu užbaigdamas pasakyti štai ką. Mes manome ir mes rekomenduojame paskirti, pasirinkti vieną auditorių. Atsiprašau, numatyti vieną auditą, kuris būtų vykdomas visoms politinėms partijoms ir būtų toks pats, kad tas auditas būtų vykdomas remiantis tais pačiais kriterijais visoje Europoje. Būtų tikrai svarbu, kad būtų tam tikras tikrumas, kad auditą vykdytų tie patys asmenys, rem, remdamiesi tais pačiais kriterijais, visus vienodai tikrintų. Ir tai būtų tikrai svarb, svarbus žingsnis siekiant papildomo skaidrumo. Aš visiškai sutinku su tuo, kad politinės, Europos politinės partijos vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį Europoje. Manau, kad turime jas palaikyti, užtikrindami didesnį skaidrumą. Ačiū. Ačiū, daugiau niekas neprašo žodžio. Išskyrus pranešėją. Pone Janaku, prašau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ačiū pirmininkė. Aš išklausiau visų e, išsakytų pastebėjimų. Ir noriu pasakyti, kad mes jau esame suplanavę pasikviesti audito rūmų atstovą. Jų atstovas bus klausime. Taip pat bus. E, taip pat tame renginyje dalyvaus specialistų, profesorių, kurie puikiai žino politinių partijų, e, politinės partijas reglamentuojančius įstatymus ir pasidalins tos žiniomis, tomis žiniomis su mumis. Taip pat kviesime Transparency International organizacijos atstovus, kad jie patiktų ne tik nuomonę apie atskiras ataskaitas, vertinimo ataskaitas. Jie kalbės ne apie ekonominius klausimus, bet papasakos mums daugiau apie e, Europos politinių partijų veiklą reglamentuojančius e, teisės aktus ir ką jie reiškia ir kokios pasiekmes būtų, pavyzdžiui, sprendimo leisti politinės partijas finansuoti iš valstybinių lėšų. Kaip žinote, Europos politinės partijos gali būti finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų e, ir taip pat iš e, kai kuriais atvejais ir šalies viduje gali gauti finansavimą. Taip pat e, donorų klausimas yra svarbus. Pakviesime visų politinių partijų generalinius sekretorius į šį klausimą ir prieš renginį aš e, su jais susitiksiu, vyks diskusija. Ir mes suteiksime galimybę jiems kal pasisakyti apie fondus, apie fondus, pavyzdžiui, e, kurios, kurie gali būti susėti su Europos politinėmis partijomis. Taigi šios diskusijos, ap, šiose diskusijose bus aptarti visi šie klausimai, o kalbant apie šešėlinius pranešėjus ir pranešėjus, aš būčiau už labai griežtą visų nuostatų įgyvendinimą, o mano nuoroda į lankstumą aš ją paaiškinsiu. Apie lankstumą kalbama pono Velės pranešime. Noriu priminti, kad 2003 reglamentas buvo pakeistas 2007-aisiais. Tai yra po paskutinės vertinimo ataskaitos, nes vertinimo ataskaitos rengiamos kas penkis metus. Taigi paskutinės tokia ataskaita buvo parengta 2006-aisiais. Ir jei mūsų komitetas pritars pasiūlytam darbų tvarkaraščiui, po klausimą bus rengiamas pranešimo projektas ar ataskaitos projektas Ir, kaip jau sakiau, bus diskusija su visais mano minėtais asmenimis, klausimas ir komitetas balsuos kovo mėnesį, o plenarnėme plenarnėje sesijoje tą klausimą svarstysime balandžio mėnesį. Europos politinių partijų statuto klausimas. Aš sutinku, kad Europos politinės partijos vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje ir tas, e, tų partijų veiklą reglamentuojančios taisyklės yra susijusios ne tik su valstybėse narėse galiojančiais įstatymais, bet su ES masto teisės aktais. Ir diskusijose reikėtų kalbėti visų pirma apie tų politinių partijų svarbos ir reikšmės pripažinimą. Tai yra institucinės veikėjos. Taip pat turime kalbėti apie partijas kaip apie apie praktinį galimybę užtikrinti, kad žmonių valia būtų įgyvendinta. Taigi baigiame diskusiją šio klausimu. Man atrodo, kad komitetas apskritai linkęs pritarti ponios Janakų pasiūlytam grafikui. Taigi sausio 26 dieną surenksime klausimą ir Po to galėsime apie tai diskutuoti sausio 31 dieną. Man atrodo, kad plačiai yra sutarėme, kad klausimas yra svarbus, tiek kiek tai susijęs su partijų finansavimu. Iš, e, ko gero, viešų lėšų ir kaip ir anksčiau yra pripažįstamas poreikis parengti politinių partijų statutą, kuris būtų aiškus, nuoseklus ir galėtų skatinti Europos integraciją. Ačiū ponė Janaku. Periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra piliečių iniciatyva. Tai yra paskutinė mūsų darbo tvarkės tema. Kaip žinote, jau nemažai dirbta šioje srityje rengiant darbo dokumentą, rengiant diskusijas su nacionalinės parlamentais, taip pat klaus, rengus klausimus su ekspertais. O šiandien pranešėjai pateiks savo darbo rezultatus, tai yra pranešimo projektą, pane Gurmai ir panas Lamasur. Jeigu sutinkate, tada met galėsime pagal 70 taisyklę suteikti įgaliojimus daryboms su kitomis institucijomis, kad būtų galima pasiekti susitarimą. Žinoma, turime atsižvelgti į vairias nuomonės šiuo klausimu ir tikimės, kad E, galėsime galiausiai pirmojų svarstymų patvirtinti šį dokumentą. Tai reiškia, kad reikia delegacijų steigti mūsų įgaliojimus. Suteiksiu žodį pranešėjams. Prašom, ponia Gurmai. Pone pirmininkė, labai ačiū. Kolegos, Alenai, kaip žinote, viso darbo metu mes dalyjomėmis darbą. Kartais jis pirmas kalbėdavo, kartais aš. Šiandien kalbėsiu pirmą aš, mes dirbame kartu, tačiau ne tik Aleno darbo dėka, bet ir kitų kolegų indėlio dėka mums pavyko pasidarbuoti neblogai. Žinome, kad naujoji piliečių iniciatyva yra ta tema, kuri svarstoma įvairiose formuose po diskusijų ir kompanijos dėl Lisabono sutarties Ši iniciatyva yra puikia galimybė įkvėpti naujos gyvybės Europos demokratijai, sustiprinti piliečių dalyvavimą ES politikos kūrime ir sustiprinti tarpvalstybinės diskusijas apie politikos klausimus. Žinoma, Lisabono starties 11 dalies tekstas sako netiek daug. Ten sakoma, kad nemažiau kaip keli milijonai piliečių iš kelių valstybių narių gali imtis iniciatyvos pakviesti komisiją pagal komisijos įgaliojimus pateikti tinkamą pasiūlymą dėl klausimų, piliečia, kurie piliečiams atrodo, kad reikalingas teisės aktas, kad būtų įgyvendintos sutartys. Dabar mes, Europos institucijos, turime sugalvoti, kaip praktikoje tai gyveninti. Norėčiau pateikti, informuoti Jūs, kad peticijų komitetas nesanai apie tai diskutavo, todėl Žeraldas ir Diana yra bendri pranešimo rengėjai taip pat. E, taip pat malonu, kad tarybos ir komisijos atstovai čia dalyvauja. Mes puikiai suprantame, kokia yra mūsų atsakomybė. Noriu priminti, kad per paskutinius parlamento rinkimus tik tai 42 procentai Europos piliečių e, ėjo balsuoti. Tai reiškia, kad turime būti atsargus pristatydami naujas priemonės. Jeigu mums pavyks e, suformuoti reglamentą, kuris matytų saugų, veiksmingą šios iniciatyvos panaudojimą, tai galėtume užpildyti tą spragą tarp mūsų ir piliečių. Kita vertus, turime suprasti, kad dideli lūkesčiai dėl piliečių iniciatyvos reiškia, kad turime išvengti nusivylimų, susierzinimo ir per pastarąją metą diskusijas mes jau uh, susidūrėme su šiuo uh, reiškiniu, kad piliečiai jau pradėjo rinkti, rinkti parašus, tačiau pagrindo tam dar nėra. Reglamento projektas, kurį pateikė komisija kovo mėnesį, yra geras projektas Ir kaip e, Gabrielis iš Maro Šepčiovičiaus komandos e, čia dalyvauja, noriu pasakyti, kad jie padirbėjo puikiai, tačiau ir kolegos iš komisijos pripažįsta, kad jie turėjo susitaikstyti su laiko trūkumu ir aš tikiuosi, kad jie yra atvirai žiūri į reglamento projekto pagerinimą. Kaip jau sakiau, keturiese dirbame rengiant pranešimą ir pagal 50 taisyklę su peticijų komitetu e, su Diana kartu, taigi puikiai padirbėjome pirmininkaujant Ispanijai. Norėjau priminti, kad parengėme darbo dokumentą, įrodydami, kad mes rimtai žiūrime šį darbą. Noriu priminti visiems, kad tai yra Ispanijos Belgijos ir Vengrijos pirmininkavimo projektas. Noriu pasveikinti taip pat ir Vengrijos atstovą čia. Puikiai bendradarbiavame su Belgija. Dėkojame Olivier Šasteliui ir jo komandai. Ir pamatysime, pamatysime ar Vengrija, Vengrijai pavyks užbaigti šį darbą. Surengėme daug diskusiją visoje Europoje dėl šios iniciatyvos ne tik su Europos parlamento nariais, bet ir valstybių narių atstovais. Kaip minėjo pirmininkas, turėjome galimybę susitikti su nacionaliais parlamentais. Ir noriu priminti, kad regionų komitetas, ekonominių ir socialinių reikalų komitetas taip pat aktyviai įsijungė šį darbą. Taip pat mes išklausėme ombudsmeno nuomonės apie šią naują priemonę, šį naują kūdikį. Taigi, po viso to mūsų vardu galiu pasakyti, kad mes, visų mūsų keturių tikslas buvo paprastas. Mes norėtume, kad būtų kaip galima daugiau Europos piliečių iniciatyvų, norime, kad Europas pasinaudotų šią galimybę ir tam mes siūlome komisijos pasiūlyme pateikti, padaryti pakeitimų, kad jie piliečiai būtų motivuoti ir kad ši priemonė būtų praktiškai pritaikoma. Ši iniciatyva bus sėkminga, jeigu reglamentas bus draugiškas piliečiams ir nesukurs naštos, kuri sukeltų organizatorių susierzinimą. Toks yra mūsų tikslas - pagerinti komisijos reglamento projektą trimis būdais norėtume, kad jis būtų draugiškesnis. Marija, aš jau pasisveikinau su jumis, tačiau Taigi norėtume, kad piliečiai gautų daugiau informacijos apie iniciatyvą, norime, kad tai būtų galinga demokratinė priemonė, kad ją nebūtų piknaudžiaujama, kad ji būtų veiksminga sprendžiant Europos klausimus ir būtų naudinga piliečiams. Taigi iniciatyva turėtų būti priemonė, priemonė, kuri įgalintų piliečius dalyvauti demokratijos procese kad procesas būtų kuo europietiškesnis nuo pat pradžių ir skatintų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, diskusijas. Piliečiai galėtų kurti piliečių komitetus, kur dalyvautų bent jau septyni žmonės iš septynių valstybių narių, kad diskusija būtų europinio masto. Na, o minimalus reikalavimas e, Dėl parašų skaičiaus e, iš pradžių pateiktas buvo gana e, apsunkinantis ir aš tikiuosi, kad e, komisija nusileis mūsų siūlymui surinkti bent jau milijoną parašų. Jeigu tokio komiteto suformavimas pasirodytų per daug sudėtingas, kaip galima tikėtis, kad milijoną parašų bus surinkti bus lengva. Taigi piliečių komitetas turėtų būti palengvinantis dalykas. Jeigu piliečiai galėtų suorganizuoti tokį komitetą, tai ir milijoną parašų galėtų surinkti. Net jeigu būtų sukurtas tinklas reikalingame valstybių narių skaičiuje, kurie lauktų oficialaus ženklo, kada būtų galima pradėti rinkti parašus. nepamirškite, kad aš esu iš vidutinio dydžio šalies ir taigi tas piliečių tinklas iš įvairių valstybių narių palengvintų, galim, palengvintų įvairių kalbų versijų parengimą. Ir kai kas mano, kad piliečių komitetas būtų našta, tačiau iš tikrųjų jis padėtų visai procedūrai. Vienas labiausiai aptariamų klausimų buvo dviejų žingsnių e, priimtinumo patikrinimas. Kaip paaiškinsime piliečiams, kad jie gali pradėti iniciatyvą, surinkti 300 tūkstančių parašų ir po to kelius mėnesius turėtų laukti, kol komisija patikrins e, priimtinumą ir po to jie galėtų tęsti arba ne. Jeigu ne, jų darbas iki to taško būtų tiesiog pastangų švaistimas. Todėl mes norime užtikrinti, kad piliečiai nepri, būtų priverčiami e, pasirašinėti dėl iniciatyvos, kuri būtų nepriimtina. Tikiuosi, kad galų gale susitarsime dėl šio kriterijaus. Taigi, piliečių iniciatyva turi atitikti tam tikrus e, reikalavimus, tai yra administracinius, kurias bandome mažinti, bet taip pat laikytis ES pagrindinių vertybių. Todėl mes norime užtikrinti, kad būtų įtraukta nuoroda į antrą sutarties e, straipsnį. Labai svarbu užtikrinti, kad procesas atitiktų ES duomenų apsaugos reikalavimus, kad procesas būtų skaidrus nuo pat pradžių. Ir kiekviena organizacija, asociacija ar politinė partija turės galimybę pritarti, paremti Europos piliečių iniciatyvą, jeigu bus užtikrintas visiškas skaidrumas kad signatarai žinotų, kas yra už tos iniciatyvos prieš pasirinkdami pasirašyti ar ne. Taigi, sėkmingos iniciatyvos rezultatas būtų labai svarbus. Turime užtikrinti, kad iniciatyvą verta naudoti, kad rezultatas būtų aktualus. Komisija turėtų aiškiai paaiškinti priežastis, paaiškinti, kokiu veiksmu imsis pagal iniciatyvą ir pateikti priežastis, jeigu numato nesimti jokių veiksmų. Turime turėti galvoje, kad, galvoje, kad ne dėl kiekvienos iniciatyvos komisija teiks teisėkuros pasiūlymą, nes komisija turi teisėkuros iniciatyvos monopoliją, tačiau ji turi paaiškinti labai aiškiai piliečiams. Piliečiai turi turėti garantiją, kad sėkminga iniciatyva susilauks viešo svarstymo ES lygių dar neaišku, kas jas turėtų renkti, tačiau institucijos turi bendradarbiauti rengiant tokias diskusijas. Visa tai turi būti žinoma aiškiai, piliečiai turi turėti aiškę išsame informaciją apie tai, kaip piliečių iniciatyva veiks. Tai susijęs su visomis sritimis registracijos kriterijais iki pat klausimo pabaigoje, įskaitant teisinės priemonės. Taigi komisija turi pat, e, įkurti pagalbos tarnybą, kad galėtų padėti organizatoriams viso proceso metu. Ir mes e, norime išgirsti jūsų komentarų, nes esame įsitikinę, kad Europos parlamentas turi pateikti vieningą poziciją, stiprią poziciją tam, kad ši priemonė būtų naudinga visiems piliečiams. Esu įsitikinęs, kad visi jie to nori. Kad iniciatyva veiktų tikrovėje, tas, tas ta iniciatyva yra mūsų skola piliečiams. Praėjo beveik metai nuo Lisabonos starties įsigaliojimo ir piliečiai gali teisėtai paklausti, kol mes dar negalime naudoti šios demokratinės priemonės. Iš mūsų pusės galiu pasakyti, kad mes tikrai smarkiai dirbame, kad ši priemonė būtų prieinama kaip galima greičiau, tačiau norime visiems pasakyti, kad e, laiko spaudimas neturi sumažinti mūsų darbo kokybės. Kaip atsak atsakingi sprendimų prieėmėjai, mes turime atsakomybę užtikrinti, kad iniciatyva būtų naudojama teisingai ir patenkintų visus piliečių lūkesčius. Tačiau turiu pabrėžti, kad pradedame, e, įžengėme į nežinomus vandenis. Ši priemonė yra naujovė Europos mastu. Tai yra kaip ir e, šuolis į baseiną, kurio gilis yra nežinomas. Taigi mes turime užtikrinti, kad iniciatyva būtų sėkminga, tačiau aš nebejoju, kad problemos iškils, aišku, naudojant iniciatyvą. Taigi, todėl mes norime, kad komisija pateiktų ataskaitą apie reglamento įgyvendinimą kas trejus metus ir, jeigu reikia, pasiūlyti reglamento peržiūrą. Ačiū visiems už puikų darbą. Ačiū kolegoms, kurie kol kas dar dirba peticijų komitete ir galbūt prisijungs prie mūsų vėliau. Tikiuosi, kad pavyks patvirtinti šį reglamentą pirmojo svarstymu, bent jau turime tam galimybę. Ačiū. Grazie, onorevole Gurmai, per la sua relazione così completa. E adesso... Labai ačiū už tokį išsamų viso darbo pristatymą. Dabar noriu paprašyti pana Lamasurą kitą pranešėją pasisakyti. Naturellement, je partage tout ce qu'a indiqué. Labai ačiū. Be abejo, aš irgi pritariu ponios gurmai nuomoniai. Dar tiesiog norėčiau šitą pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Norėčiau pakomentuoti darbo metodą ir turinį. Taigi, kalbant apie metodą. Kalbant apie parlamentą ir kitas institucijas, mes turėtumėm siekti atviro darbo metodo ir nuolatinio dialogo. Tai yra būtina norint rasti kiek įmanoma plačiausią susitarimą ir norint gruodžio mėnesio plenarinės sesijos surinkti balsų daugumą. Kiek įmanoma didesnę balsų daugumą. Mes kalbame apie tokią procedūrą, kuri mums leistų taikyti novatoriškus Lisabonos sutarties elementus, kurie yra aktualūs daugeliu mūsų piliečių. Pirmininkė, jeigu su frakcijos e, susitarimu pritarimu jūs pasiūlėte pranešėjus ir bendrą pranešėjus. Jau atstovaujamos pagrindinės frakcijos. E, toje komandoje, kuri rengia nuomonę, yra visų pagrindinių frakcijų atstovai. Daugelis iš tų pranešėjų šiandien yra čia, tarp mūsų. AFKO komitetas arba politinės frakcijos jau keitėsi nuomonę. Taip pat buvo diskutuota ir su nacionaliniu parlamentu atstovais. Koks buvo politinis tikslas? Ogi pasiekti susitarimą tarp trijų pagrindinių institucijų. Tokio susitarimo dėka būtų įmanoma patvirtinti reglamentą pirmo svarstymo metu gruodžio mėnesį. Buvo palaikyti konta kontaktai tiek formalūs, tiek ir neformalūs, tačiau nebuvo išsamaus aiškaus mandato vykdyti koordinacinį darbą šiuo metu. Ir būtų galima savęs klausti, ar einame teisinga linkme. Vis dėlto mes vadovavomės tokia filosofija. Reikėtų taikyti visą sutartį. Na, o mūsų svarbiausias prioritetas turėtų būti toks, reikėtų kiek įmanoma labiau tą sutartį priartinti prie piliečių. Be abejo, tam reikės pokyčių, apie tai pradžioje kalbėjo ir komisija. Sutarties tikslas buvo suteikti piliečiams galių komisijos atžvilgių. Europos parlamentas tą gali daryti rezoliucijų pagalba. Tokių galių turi ir taryba. Parlamentas, taryba ir piliečiai taip pat yra įtraukiami tokiu atveju, jeigu piliečiai atstovauja pakankamą šalių skaičių. Būtent apie tai mes ir kalbame. Taigi reikėtų suteikti galimybės piliečiams. Tam, kad piliečiai gautų jiems yra skirtas lėšas, tam, kad jie taip pat to galėtų pasinaudoti. Taigi mes kalbame apie tam tikrą iniciatyvinę teisę. Mes šiandien kalbame apie dalyvavimą teisės aktų kūrime, mes kalbame apie politinę iniciatyvos teisę. Vis dėlto e, teisėkuros rytyje iniciatyvos teisė monopolinių pagrindų priklauso Europos komisijai. Tai yra išskirtinė komisijos teisė. Ir čia aš norėčiau Jums priminti, kad komisija turi vertinti politinės aplinkybės, ar turėtų būti teikiamas pasiūlymas ar ne. Tai yra išskirtinė komisijos teisė. Jeigu komisija mano, kad reikia tokio teisės teksto, tai be abejo ji parengs pasiūlymo projektą. Europos parlamentas ir taryba teisinė prasme turi teisę tik dirbti komisijos pateiktų pasiūlymų pagrindų. Norėčiau priminti, kad tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu aptariant įvairias priemonės mūsų komitete. Be abejo, viskas turėtų būti kiek įmanoma labiau priartinta prie piliečių. Tai reiškia, kad reikia pripažinti ir piliečių teisės, ir prievalės. Visų pirma, kalbant apie piliečių teisės, reikia pamilėti, pa, pa, paminėti teisę į paprastumą. į teisės aktų paprastumą. Mes pasiūlėme apjungti nuostatas dėl registravimo. Dabar svarbu, kad būtų pateikti 7, 8, 9 parašai. turi būti tų asmenų, kurie yra kažkokios iniciatyvos autoriai. Parašai, jie turi atstovauti tam tikrą valstybių narių skaičių. Taigi, kai yra pradedama įgyvendinti iniciatyva uh, asmenų, kurie atstovauja tam tikrą minimalų šalių skaičių, tada galima kalbėti ir apie kitas papildomas sąlygas. Dėl supaprastinimo taisyklių. Čia aš norėčiau paminėti dar keletą svarbių dalykų. Turiu pasakyti, kad e, ne visiškai pritariu jūsų nuomoniai. Peticijų galiojama trukmė dažnai yra 10-12 mėnesių. Na ir jeigu mes siekiame supaprastinimo, tai tuomet iniciatyvų autoriai turėtų galimybę surinkti kiek įmanoma daugiau parašų ir tuos parašus galėtų pateikti asmenys ne jaunesni negu 16 metų, dėl to vat reikėtų irgi tarti su taryba. Toliau, kiek būtinai reikia valstybių narių? Mes siūlome penkias, komisija ir taryba trečdalį. Uh, Piliečiai turi teisę būti informuoti apie tai, kaip vyksta visa procedūra ir kokia yra procedūros baigtis. Pabandysiu paaiškinti. Negali būti taip, kad piliečiai dalyvauja kažkokioje procedūroje ar procese ir nežino, kaip viskas baigėsi arba yra neteisingai informuojami apie baigti. Bet kokius nesusipratimus reikėtų išsklaidyti. Aš manau, kad apie tai reikia kalbėti jau pačioje pradžioje, reglamento preambulėje. Įsivaizduokime, kad buvo gauta vienas milijonas piliečių parašų, tačiau ta iniciatyva automatiškai netampa ES teisės aktu. Tai yra politinė iniciatyva, tačiau tai nėra teisėkuros iniciatyva. iniciatyva piliečiai turi teisę pateikti tokią iniciatyvą ir taip pat jie turi teisę uh, gauti politinės išvadas. Įsivaizduokime, kad buvo surinktas vienas milijonas rinkėjų parašų, tačiau tai nereiškia, kad automatiškai įsigalios kažkoks naujas teisės aktas arba kad bus pakeistas teisės aktas. Komisija vienintelė turi galimybę teikti pasiūlymą. Uh, teisėkuros pasiūlymą dėl teisės akto. Kolegos iš peticijų komiteto taip pat apie tai kalbėjo ir tai yra jau paminėta nuomonėje. Taigi, jeigu būtų surinktas vienas milijonas piliečių parašų, tai tokiu atveju piliečiai turi teisę į politinės išvadas, Komisija turi viską išanalizuoti ir jeigu komisija nuspręs neteikti teisėjo kuros pasiūlymą, ji turi paaiškinti, kodėl. Gali būti taip, kad piliečiai teikia teisėtą iniciatyvą, tačiau ji netampa teisės aktu. Ir to pat mes turime politinę ar moralinę prievalę kažkaip kitaip išspręsti tą piliečiams rūpimą klausimą. Piliečiai turėtų būti visapusiškai informuojami apie tai, kaip vyksta visa procedūra, kokia yra jos baigtis. Ir taip pat, jeigu nebus teikiamas pasiūlymas dėl teisės akto, turi būti paaiškinama, kodėl. Taip pat e, reikia laikytis sutarties nuostatų ir vertybių. tikrai nereikėtų teikti iniciatyvų dėl kažkokių tai dalykų, kurie prieštarautų sutarčiai. Iniciatyva taip pat turi būti susijusi ir su komisijos turimomis kompetencijomis toje srityje teikti teisėkuros pasiūlymus. Pavyzdžiui, piliečiai negali pradėti iniciatyvos dėl ES. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie ES vertybių gynimą. Dar viena svarbi prievalė arba įsipareigojimas yra skaidrumas. Apie tai mes esame išsamei kalbėję. Ir aš žinau, kad kai kurie komitetai šioje srityje laikosi kiek kitokios nuomonės. Aš manau, kad būtent dėl to labai svarbu šiandien kartu tęsti diskusiją. Mes manome, kad visiškai pakanka, kad 6, 7, 8, 9 piliečiai atstovaujantis skirtingas šalis pasirašytų iniciatyvą. To visiškai pakanka, kad prasidėtų mechaninis procesas. Tačiau viskas turi vykti absoliučiai skaidriai. Visiškai skaidriai turėtų būti deklaruota, deklaruotas finansavimas ir taip toliau. Kaip jau sakiau, reikia siekti absoliutaus skaidrumo. Viskas turi būti viešai atskleista. Na ir dar viena trečioji pastaba. Be abejo, mes norime atsižvelgti piliečius, tačiau reikėtų nepamiršti ir valstybių narių. Jeigu mes norime, mes turėtumėm gauti ir vyriausybių pritarimą. Ir čia aš manau, kad reikėtų koncentruotis į antrąjį procedūros etapą, o tai yra parašų patikrinimas. Parašai yra įregistruojama, iniciatyva yra įregistruojama, tada renkami parašai ir paskui yra trečioji fazė, yra parašų tikrinimas. Ir čia gali iškilti daug sunkumų. Apie tai mes turime kalbėti ir su kitais komitetais. yra naudojami labai paprasti instrumentai parašų rinkimui, nes piliečiai neturi būti atgrasomi nuo dalyvavimo iniciatyvose. Tikrai nereikia reikalauti per nelik daug informacijos apie piliečių, kurie nori prisijungti prie iniciatyvos tapatybę. Vis dėlto valstybės narės turi kažkaip tai viską kontroliuoti, patikrinti, tarkim, kad asmo nepasirašinėtų po keletą kartų, uh, ir kad pasirašę asmenys iš tikrųjų yra ES piliečiai, kad jie yra sulaukę tam tikro amžiaus ir taip toliau. Taigi, savo ruoštų valstybėms narėms taip pat reikia tam tikrų garantijų. Daug problemų kyla dėl to, kad valstybės narės labai skirtingai pri, e, supranta tas garantijas. Tai yra esminė politinė problema. Ir ją reikia spręsti ir taryboje, ir parlamente. Mes taip pat norime atsižvelgti ir į komisijos požiūrį. Aš manau, kad mes bendradarbiaujame su komisija. Mes pripažįstame, kad pagrindinis vaidmuo tenka komisijai pagal sutartį. Ir aš tikiuosi, kad e, viską galima išspręsti tarpusavyje. Be abejo, reikia atsižvelgti ir į Europos parlamento požiūrį. Kai yra parengiamas teisės akto tekstas, reikia pagalvoti apie tai, ką gali padaryti ir Europos parlamentas. Šiandien mūsų galimybės yra pakankamai ribotos. kartais tiesiog e, Europos parlamentas būna paminėtas tekste ir viskas. Bet aš galiu pasakyti, kad Europos parlamentas gali nagrinėti bet kokią temą, bet kokią iniciatyvą, bet kokiame komitete. Bet koks komitetas gali surenkti viešą klausimą bet kuriuo metu. Įsivaizduokime, kad vyksta diskusijos kažkokiame komitete ar plenarinėje sesijoje ir nusprendžiama paremti kažkokią piliečių iniciatyvą, pritarti tam, kad būtų renkami piliečių parašai arba norima surenkti diskusijas prieš, pradedant, prieš baigiant rinkti piliečių parašus, tai niekas mums to ne, tam neužkerta kelio. Mes bet kada galime tai daryti kai yra surinkamas vienas milijonas parašų, tada viską perima komisija, bet iki to laiko parlamentas taip pat gali įsitraukti. Vėliau komisija gali pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir tada mes vėl įsitraukiame į procesą. Jeigu komisija nepateikia pasiūlymą, ji turėtų paaiškinti, uh, kodėl ji neketina atsižvelgti į piliečių iniciatyvą ar pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, tada mes viską galime taip pat aptarti Europos parlamente. Kosok regiono komitetas, ombuds, piliečio ombudsmenas taip pat gali pateikti savo nuomonės, tačiau formaliai jie negali pateikti pasiūlymų. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie nacionalinius parlamentus. Galima keitis nuomonėmis su, Euro, su nacionaliniais, atsiprašau, parlamentais. Dažnai parlamentai nenori būti minimi reglamente. Bet galbūt reikėtų atsižvelgti kiekvieną atskirą atvejį priklausomai nuo konkrečios piliečių iniciatyvos. Aš manau, kad mes turėtumėm aiškiai nurodyti, kaip mes įsivaizduojame komisijos paaiškinimus Europos parlamente, kaip jie turėtų būti pateikiami, jeigu komisija nenori teikti pasiūlymo. Labai ačiū, ponė Lamasiūrai. Jūs taip pat pateikėte labai išsamų ir detalų klausimo pristatymą. Reikia padėkoti ir pranešėjams, dirbusiems mūsų komitete už visą nuveiktą darbą. Daugelis narių paprašė žodžio. Pirmiausia, ponas Hefneris, e, kuris taip pat yra pranešėjas peticijų komitete šiuo klausimu. E, Ačiū, mėly kolegos, mielas kolegės. Zita Gurmar, Gurmai ir Alen Lamasur labai išsamei pristatė mūsų bendrą pasiūlymą, taigi aš nelabai ką galiu ir pridurti. Man atrodo, kad mums tiesiog reikia laiko, kad dabar galėtumėm padiskutuoti komitete. Aš esu be galo dėkingas už bendradarbiavimą. Man atrodo, kad vyksta eksperimentas. Pirmą kartą keturi pranešėjai kartu rengia Europos parlamento nuomonę. Teisinė prasme tai yra dvi atskiros nuomonės. Vieną rengia peticijų komitetas, kitas, kitą nuomonę rengia pagrindinis atsakingas komitetas, tai yra konstitucinių reikalų komitetas. Tačiau vyksta labai glaudus bendradarbiavimas, siekiant bendro tikslo, būtent pateikti bendrą Europos parlamento poziciją. Turiu pasakyti, kad šis bendradarbiavimas yra tiesiog nuostabus, man e, labai džiugu dirbti su šiais kolegomis. Aš tikiuosi, kad e, mes suformuosime aiškę bendrą poziciją ir rasime bendrus sprendimus, siekdami to paties tikslo, o būtent, kad Europos parlamentas kalbėtų aiškiu, tvirtu, stipriu balsu diskusijose su taryba ir komisija. Todėl dabar aš tiesiog paminėsiu tik tuos e, klausimus, kuriais Diana Wallis ir aš, atstovaujantis peticijų komitetą, laikomės šiek tiek skirtingų nuomonių. Tikrai nenorėčiau pasakyti, Dar norėčiau pasakyti, kad mes puikiai bendradarbiaujame ir aš asmeniškai esu įstikinęs tuo, kad galų gale visais klausimais mes rasime bendrą poziciją ir kalbėsime vienu balsu, kaip kad ir lygi šiol. Ko gero svarbiausias dalykas, kur mūsų nuomonė šiek tiek išsiskiria, yra svarstymų arba klausimų vaidmuo ir Europos parlamento vaidmuo. Mums yra be galo svarbu, kad vyktų klausimai ir kad komisija nebūtų atleista nuo prievalės dalyvauti tokiuose viešuose klausimuose. Aš galiu pateikti keletą esminio pobūdžio pastabų. Čia mes nekalbame apie tiesioginės demokratijos instrumentą, mes nekalbame apie tokį instrumentą, kur piliečiai galų gale turi priimti sprendimus dėl, tarkim, teisės akto ar įstatymų. Tiesiog dabar kalbu apie dalyvaujančios demokratijos instrumentą. Tai reiškia, kad piliečiai gali pateikti pasiūlymus, uh, Ponas Lamasur labai teisingai pastebėjo, kad piliečiai turi ir teisų, ir pareigų. Taigi piliečiai taip pat turi tam tikrų prievalių arba uh, pareigų, jie turi paisyti taisyklių dėl parašų skaičiaus, atstovaujamų šalių skaičiaus ir taip toliau. Bet labai svarbu užtikrinti dialogą tarp piliečių ir institucijų. Man atrodo, kad abi dvi pusės turi prisimti savo įsipareigojimus. Reikia kalbėti apie labai aiškę procedūrą, kuri prasidėtų tada, kai piliečiai surenka milijoną parašų. Komisija taip pat turės laikytis tos procedūros taisyklių. Komisija bet kokiu atveju yra adresatas. Piliečių iniciatyvų adresatas ir dėl to ji yra atsakinga už tai, kad vyktų viešieji klausimai. Būtų labai gerai, jeigu būtų bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, Europos parlamentu. Tai yra ir mūsų pozicija. Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas, kitos institucijos taip pat turėtų būti įtrauktas ir komisija negali būti atleista nuo tokios prievalės. Čia aš turiu omeny formuluotę preambulėje. Tai yra 17 konstatuojamoji dalis šiame projekte. Taip pat tai yra ir 11 straipsnis C punktas. Taip pat reikia numatyti laiko terminus komisijai Per tris mėnesius komisija turėtų išanalizuoti piliečių iniciatyvą, taip pat reikia numatyti ir vienerių metų laikotarpį, per kurį komisija turėtų primti sprendimą. Ar ji ketina teikti atitinkamą pasiūlymą ar ne. Tai reiškia, kad per tos vienerius metus komisija arba turi įtraukti tokį pasiūlymą į savo ateinančių metų darbo programą, arba įtikinamai paaiškinti, kodėl ji neketina teikti tokio pasiūlymą. Taip pat yra dar vienas, pas, dar vienas skirtumas, kurį aš norėčiau įvardinti. Kaip jau sakiau, galų gale mes norime rasti bendrą sprendimą. Šiek tiek skiriasi mūsų pozicijos dėl laiko terminų. Peticijų komitetas mano, kad 12 mėnesių yra pernelik trumpas laikotarpis. Bet be abejo, viskas priklauso ir nuo to, kokios yra tos iniciatyvos. Mes nenorime sukurti tokio instrumento, kurio naudotųsi politinės partijos. Aš labai tvirtai apie tai kalbu. Mes kalbame ne apie politinių partijų instrumentą, apie piliečių instrumentą. Nenorėtumėm sukurti tokio instrumento, uh, kur, kuriuo naudotųsi e, didžiulės Europinės asociacijos, e, kurios sugebėtų per labai trumpą laiką surinkti labai daug parašų. Mes norėtumėm su, sukurti tokį instrumentą, kuris padėtų naujoms iniciatyvoms. Tokioms iniciatyvoms, kurių imasi piliečiai. Jeigu mes sukurtumėm naujus instrumentus tiems, kas jau vykdo lobistinę veiklą Briuselėje, tai tikrai nebūtų piliečių iniciatyva, tokia piliečių iniciatyva, kurios mes norime. Dar kartą kartoju, nenorime sukurti instrumento e, protestinėms iniciatyvoms, kurios kažkam, kažkam tai prieštarauja. Gali būti taip, kad dėl kažkokio dalyko daugelis žmonių piktinasi ir dėl to pasis, pasisektų per labai trumpą laiką surinkti daug parašų prieš kažkokį teisės aktą. Bet aš manau, kad čia reikėtų kalbėti apie e, naujas iniciatyvas, apie naują Europos kūrimą. Tai reiškia, kad reikia bendrauti. Mes turime jau patirties su piliečių iniciatyvos instrumentais valstybėse narėse ir ta patirtis rodo, e, kad e, jeigu yra numatomas per nelik trumpas laikotarpis, tai yra užkertamas kelias tokioms iniciatyvams. Ir jeigu mes kalbame apie transeuropinės iniciatyvas, tai reikia žymiai ilgesnio laikotarpio negu kad toms iniciatyvams, kurios gyventinamos vienoje valstybė narėje. Dabar parašus reikėtų surinkti 27 valstybėse narėse, įvairiomis kalbomis tą iniciatyvą reikėtų pristatyti. Ir tai reikštų, kad tikrai nepakaktų 12 e, mėnesių Galbūt per tą met, 12 mėnesių pavyktų surinkti 900 tūkstančių parašų, bet ne milijoną. Ir tai reikštų, kad tie 900 tūkstančių parašų neturėtų jokios naudos. Mes nematome jokių priežasčių, kodėl tokiu atveju reikėtų apsiriboti 12 mėnesių. Mes norėtumėm 18 mėnesių, pusantrų metų. Europos parlamento lybė komitetas pasiūlė 24 mėnesius. Na, bet mes manome, kad 18 mėnesių būtų labai protingas kompromisas. Taigi, toks yra skirtumas, pagrindiniai skirtumai. Tai yra tokie nežymus skirtumai tarp mūsų nuomonių. Mes labai puikiai suprantame abiejų pusių argumentus. Mes šiandien peti komitete jau tai aptarnėme, dabar vyksta diskusijos AFKO. Kaip jau sakiau, keturi pranešėjai puikiai bendradarbiauja ir mano nuomonė šis eksperimentas yra puikus pavyzdys, kad ir ateityje, sprendžiant svarbius klausimus, rengiant svarbias nuomonės, galima bendradarbiauti tarp frakcijų. Taigi tokios būtų mano pastabos, daugiau neturiu ką pridurti. Tikrai e, labai Su labai didžiuliu e, nekantrumu laukiu jūsų pasisakymų, kritikos, pasiūlymų, pagėdavimų ir taip toliau. Ačiū. Grazie, parola... Ačiū. Prieš suteikdamas žodį ponui Def, noriu pasakyti, kad norėčiau pasveikinti ponę Sibmand pranešė ekonominėme ekosoke. Liepos mėnesį jau buvo atėjusi į mūsų posėdį, kad prisatytų savo nuomonę. Ačiū Jums už tai, kad atėjote. Galvote kažką pasakyti? Ačiū. Aš tikrai esu dėkinga už galimybę dalyvauti jūsų posėdėje šiandien. Noriu padėkoti pranešėjams už galimybę aptarti draugę su jais šį klausimą. Ir noriu pasakyti, kad iš esmės mes pritarėme, mūsų tikslai ir mums rūpinimi klausimai šioje iniciatyvoje yra vienodi. Ir aš pritariu jau užsakytoms mintims, jog mes kalbame ne, apie, ne tik apie tiesioginę demokratiją, bet mes raginame piliečius dalyvauti. Uh, Ir ekosakė mes ypač akcentuojama, kad ši priemonė, šios priemonės tikslas yra sukurti, užtikrinti tam tikrą dialogą Europoje, daryti teigiamą įtaką piliečiams, o Europ... ekonominių socialinių reikalų komitetas yra pasirengęs dirbti savo kompetencijų srityje ir užtikrinti kad tai būtų kuriama nauja pilietybės kokybė. Ir aš su malonumu dalyvausiu jūsų komiteto posėdžiuose, siekiant išsiaiškinti, kaip piliečius įtraukti į institucijų darbą, pavyzdžiui, mūsų komitete. Mes taip pat turime priimti svetimą, kaip mes rengiamės dalyvauti šioje iniciatyvoje. Pone Daf, prašau. Ačiū pirmininkė tikrai esu labai dėkingas visiems, kurie pristatė savo pozicijas. Turiu keletą klausimų ir noriu pasidalinti kai kuriomis mintimis. Visų pirma, dėl ketvirtojo pakeitimo, kur nu, nurodoma, koks šalių skaičius, kelių šalių atstovų parašai reikalingi sutartyje pasakyta, kad, kad reiktų ženklaus valstybių skaičiaus. Parašų iš ženklaus valstybių skaičiaus. Rengiant sutarties projektą mes tai, tą nuostatą įrašėme sąmoningai, nes norėjome užtikrinti iniciatyvos daugia šalį pobūdį, daugia nacionalinį pobūdį. Aš asmeniškai nemanau, kad vienas penktadalis valstybių yra ženklus valstybių skaičius. Aš beveličiau laikytis vieno trečdalio, kurią, kurį siūlo komisija. Man taip pat atrodo keistas štai koks dalykas. Tai, kad pranešėjai atrodo siūlo vieną penktadalį valstybių nurodyti ir kad iš jų reikia surinkti parašus. Tačiau, kai pereiname prie piliečių komiteto organizavimo, jie jau kalba apie septynių valstybių atstovus. vienas penktadalis 27 valstybių narių yra, man rodos, šešios valstybės ir na, reiktų sugebėti išlikti nuoseklių, nes kitaip viskas įma atrodyti keistai. Dabar perinu prie piliečių komiteto. Apie tai kalbama šeštajame pakeitime. Aš vis dar nesuprantu, kodėl tai yra, kam tai yra būtina. Sutartyje nieko nepasakyta apie peticijos e, rengimą ir jos organizavimą. Ten tik tai minimas vienas milijonas piliečių. Man atrodo, jog bandymas primesti piliečių komitetą, kurį sudarytų septynių valstybių piliečiai, yra visiškai nebūtinas, nereikalingas filtras. slengstis. Man atrodo, kad reikės parengti antrinės teisės aktus tam, kad toks komitetas taptų kad būtų įmanoma teisiškai tokį komitetą įsteigti. Visą tai užvilkins procesą ir sukaus, sukurs biurokratinių kliučių politinėms partijoms, profsąjungoms ar profesionalų asociacijoms. Nes teks, kurti, nes teks įveikti tą papildomą kliūtį. Vidutiniam piliečiui, man atrodo, bus labai sunku surasti šešis panašiai mąstančius kolegas kitose šešiose valstybėse. Ir man atrodo, kad ne visi geri pasiūlymai yra parengiami neišvengiamai komitete. Na, išskyrus, aišku, konstitucinių reikalų komitetą. Dvyliktas pakeitimas. Ten yra nuostata dėl rinkimų institucijos. Kiek žinau, yra patiktas pasiūlymas e, parlamente, kad tokia rinkimų Tokia rinkimų institucija būtų įkurta ir atsirastų ir būtų, ir yra siūlymas reformuoti mažėjančio šio proporcingumo sistemą, pagal kurią yra e, paskirstytos vietos šiame parlamente. Ir užtikrinti, atrodo, siekiama, kad tie bu, pasiūlymai būtų rengiami paraleliai ir neprieštarautų vienas kitam. Toliau. Kas būtų tuo atveju, jeigu piliečių iniciatyva, iniciatyvoje būtų siūloma būtų siūlymas e, tokiai sryčiai, kurioje parlamentui yra suteikta iniciatyvos teisė. Juk to, toks pat, tokia pati dviprasmiška situacija susidarytų ir komisijos atžvilgių tais klausimais ir tose srityse, kuriuose kelios valstybės narės gali inicijuoti įstatymo teisės, proje, teisės akto projektą. Pavyzdžiui, teisingumo, vidaus reikalų srityje Ar mes, tai, mes tų sričių neįtrauksime, nes jos juk rūpi piliečiams. Šiose sritise tarybas, taryba ir tarybų ir parlamentai suteikta e, teis, teisės iniciatyvos, teisėkros iniciatyvos teisė. Taip pat buvo, ponas Lamasiūras minėjo, kad piliečiai negali turėti teisę siūlyti sutarties pakeitimų. Aš su, sutinku, kad griežtai aiškinant sutarties tekstą taip ir yra, tačiau būtų labai sunku tai paaiškinti piliečiams, nes komisija ir parlamentas turi teisę siūlyti sutarties pakeitimus. O piliečiams tai paaiškinti, vienam milijonui piliečių paaiškinti bus sudėtinga, kad jų iniciatyva neturi pagrindo, yra neteisėta, tuo atveju, jeigu jie pagrist, prašo kokio nors pagristo sutarčių keitimo. Ir galiausiai, kai bus tuo atveju, jei piliečių iniciatyva reikalaus ES biudžetinių planų keitimo, siūlis keisti finansavimą, išlaidas, daugiašalį, daugiašalės finansinės programas. Ar komisija iš karto automatiškai turėtų atmesti tokias iniciatyvas ir jų neregistruoti? Nes tai, tai, tai gali būti visiškai pagristas e, pasiūlymas, kuris gali būti pateiktas. Honorevole Šolts. E, Pana Šolts. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems pranešėjams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mano požiūriu Vyko labai intensyvus darbas, ne vieną mėnesį buvo rengiami klausimai, dalyvavo įvairios frakcijos. E, kolegė Gurmai teisingai pastebėjo, kad buvo bendradarbiaujama ir su įvairiomis institucijomis bei organizacijomis, ne vien tik Europos parlamentu. Taigi aš manau, kad Europos parlamentas labai aiškiai pasisako už šį būsimą instrumentą. Labai svarbu, kad ir vyktų diskusijos su visuomenė. Zita Gurmai sakė, kad po to, kai rinkimuose Europos parlamentą dalyvavo tiek nedaug rinkėjų, mes patys turėtumėm pagalvoti, kaip reikėtų spręsti demokratijos deficitus Europos Sąjungoje, demokratijos stygių Ir ką mes galėtumėm padaryti, kad kiek daug, manoma daugiau piliečių įsitrauktų į politiką? Mano požiūriu buvo išsakyta nemažai svarbių dalykų e, rezoliucijoje dėl vairių techninių aspektų. Reikėtų numatyti kiek įmanoma žemesnį, žemesnį slengstinę vertę. Uh, tam, kad piliečiai galėtų įsitraukti į šį instrumentą. Taip pat e, noriu paminėti ir dar vieną dalyką, kuris man labai svarbus. Tai yra turinys. Septintajame pakeitime apie tai kalbama. Tas pakeitimas yra labai svarbus. Čia kalbama apie santykį tarp tiesioginės ir atstovaujamos demokratijos. Uh, dalyvaujamos demokratijos. Be abejo, piliečiai turi teisę dalyvauti Europos politikoje. Bet e, visa tai priklauso nuo to, kaip piliečiai suvokia tą politiką. Mes ne, negyvename kažkokiame vakume, mes kalbame apie konkrečią vietinę, regioninę ligmens politiką. Poli, su politika piliečiai yra susiję labai konkrečiai. Ir piliečiai dažnai pagalvoja apie tai, kokiu galimybę aš turiu įtakoti politiką. Ir jeigu mes kalbame apie šį instrumentą, tai piliečiai tikrai labai daug tikisi. Lūkesčiai yra labai aukšti. Ir jeigu mes nepaaiškinsime, kad tai nėra tiesioginės demokratijos instrumentas, mes leisime ES piliečiams išreikšti savo nepasitenkinimą europiniu lygiu. Mes rezoliucijoje turėtumėm įtraukti formuluotę, kur turėtumėm aiškiai apibriežti vadinamąją pilkąją zoną, kuri nepatenka instrumentą. Be abejo, yra tokių aspektų, kurie nepatenka į tuos instrumentus, kuriuos nurodo Europos, atsiprašau, Lisabono sutartis, bet tie piliečių lūkesčiai gali būti visiškai teisėti. Piliečiai tikisi, kad tarybos komisijos politikai darytų viską, kad pagerėtų Europos ekonominė situacija, bet kartu reikia galvoti ir apie sutarties pakeitimus. Tai yra politikų rūpestis. Taip, mes gyvename sudėtingais laikais, kalbame ir apie ekonominį valdymą, finansų priežiūrą ir taip toliau, bet reikia atsižvelgti ir į kasdieninę situaciją. Taigi aš norėčiau pasiūlyti štai, ką reikėtų įtraukti pastraipą, kur būtų aiškiai parašyta, jog tos temos, kurios nepatenka į dabartinį instrumentą, taip pat turėtų būti vertinamos rimtai ir galima būtų numatyti galimybę teikti instrumentus, iniciatyvas ir tomis temomis. Piliečiai turėtų teisę savo ruoštumtis iniciatyvų ir kreiptis į komisiją. Man atrodo, kad tokiu būdu instrumentas taptų geresnis, nes būtų įtraukta ir ta vadinama pilkoji zona, kuri šiuo metu dar nepatenka. Ačiū. Labai ačiū. Dabar daugiau mažiau žinome, kaip organizuosime savo darbą, nes reikia posėdį baigti pusę pirmos. Sraše turiu šešis vardus, po to išklausysime komisijos atstovą ir pranešimo rengėjams poniai Gurma ir ponui Lamasurui leisime padaryti išvadas. Dabar Gerero ir Kalkoski yra paskutiniai kalbėtojai ir tuo sąrašas baigiamas. Daugiau pavardžių nepridėsime. Dėl matematinių priežasčių kiekvienam negaliu suteikti daugiau kaip trijų minučių. Pana Jakimatė. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Buvo puiku išgirsti, kad bendradarbiavimas tarp, bendra, tarp pranešėjai buvo puikus, nes, kaip sakė ponas Lamasuras, labai svarbu užtikrinti daugumos paramą šiam pranešimui. Noriu pakalbėti apie keletą dalykų dėl dėrybų mandato. Dokumentas, kurį mes čia turime. Labai svarbu, kad svarbiausias parlamento tikslas būtų, jog iniciatyva būtų kaip galima paprastesnė ir draugiškesnė, kaip čia parašyta. Svarbiausias klausimas yra tai, kad tinkamumo patikrinimas turi būti atliktas kaip galima anksčiau nes jeigu tai bus daroma vėlyvesname etape, tai bus negerai. Norėčiau pakalbėti apie ketvirtą punktą. Čia parašyta, kad parlamentas nori, kad būtų reikalavimai pateikti kaip galima mažiau asmeninės informacijos. Aš visiškai pritariu pasų numeriai ar tapatybės kortelių numeriai turbūt nebūtų būtini. Taip pat norėčiau pabrėžti keletą kitų dalykų. Manau, kad būtų labai svarbu sprendimai dėl primtinumo galėtų, dėl jų būtų galima teikti apeliaciją Europos Teisingumo teismui ir ombudsmenui, jeigu būtų pateisinamas pagrindas tokiai apeliacijai dėl netinkamos administracijos veiklos piliečiams, tai būtų svarbu taip pat ir parlamentui. Na ir dar dvi asmeninės nuomonės. Pritariu ponui Dafui dėl to, kad iniciatyva turėtų būti įmanoma ir dėl sutarčių pakeitimo. Tikiuosi, kad galėsime dar apie tai padiskutuoti ir pateikti pakeitimą dėl šio klausimo. Antra asmeninė nuomonė. Man labai nepatinka tai, kad parašai gali būti tik piliečių, bet ne prezidentų. Man atrodo, kad čia yra lygybės klausimas. Ir tai yra praktinis klausimas, nes jeigu renkame parašus ir yra gyventojų, kurie nori pasirašyti, bet negali, Aš norėčiau, kad apgalvotume šį klausimą dar kartą. Ačiū. Pone Kratsa. Jūs galite kalbėti kokią norite kalbą, ar ne? Bet jeigu norite, galite kalbėti ir mano kalbą. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pranešėjams ir jums, pirmininkui, kad jūs taip atvirai žiūrite į šį klausimą. Kaip šešėlinė EPP pranešėja Libė komitete išreiškiau savo nuomonę viso proceso metu ir šiandieninė proga man irgi atrodo gera. Praėjusią savaitę balsavome lybė komitete dviem klausimais, dėl kurių prašau kolegų pritarimo. Pradėsiu nuo paprastesnio. Ta dvasia, kur, apie kurią jūs kalbėjote apie tai, kad ES turėtų būti prie, prieinamesnė piliečiams, reikėtų svarstyti ne tik nuotinės gyvenamosios vietos kriterijų, bet ir pilietybės kriterijų, kad būtų galimybė piliečiams gyvenantiems trečiosiuose šalyse pasinaudoti šią priemonę. Mūsų nuomonė taip turėtų būti. Septintame straipsnėje mes lybė patvirtiname pakeitimą, kur sakoma, kad nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijus tur, turėtų būti pirmasis, tačiau taip pat reikėtų įtraukti ir taut, pilietybės kriterijų. Tai sprendžia ir kitą problemą. Pavyzdžiui, Belgijoje yra daugybė ne Belgijos piliečių gyvenančių Briuselyje. Jie iš karto panaudotų Belgijos kvotą, jeigu jie būtų traktuojami pagal uh, nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijų. Taigi norėčiau, kad pagalvotumėte apie šitą galimybę. Pirmiausia, atkreipti dėmesį į nuolatinę gyvenamąją vietą ir po to į pilietybę. Uh, Kitas sudėtingesnis klausimas yra skaidrumo klausimas. Mes pritarėme ponui Lamasurui, kad reikia taiki, siekti kuo didesnio finansinio skaidrumo. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų uždrausti gauti finansavimą iš politinių partijų ir politinių grupių. Ar panaudosime EPP ar kitų frakcijų informacijos lėšas finansuoti piliečius, ar mes čia finansuosime savo rinkimų kampaniją per piliečių iniciatyvą. Labai svarbu, kad skaidrumas nubrėžtų tam tikrą liniją, tuomet galėtume pasiūsti stiprų politinį signalą piliečiams, kad mes esame prieš bet kokį piknaudžiavimą, siekiant savų politinių tikslų. Noriu paprašyti jūs pritarti pakeitimui, dėl kurio buvo balsuojama Libė komitete. Trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra dalykas susijęs su atstovaujamąją ir tiesioginę demokratiją, atsižvelgiant į faktą, kad tai nėra teisėkaros, bet politinė iniciatyva. Vis dėlto, jeigu septyni ar devini mūsų nariai gali parengti politinę iniciatyvą, tai kodėl nepiliečiai? Mes taip pat esame piliečiai mes turime galimybę išreikšti savo nuomonę per e, atstovaujamąją demokratiją. Jeigu norime būti rimti savo pasiūlymais ir e, kalbame, kad norime padaryti ES labiau prieinamą, stiprinti piliečių dalyvavimą, tuomet turime nuosekliai sakyti, kad išrinkti politikai neturėtų teisės organizuoti piliečių iniciatyvos. Žinoma, jie gali pasirašyti, jai pritarti, dalyvauti diskusijoje, tačiau negali jos inicijuoti. Man atrodo, tai pakirstų tą tikslą, kurio siekime. Labai ačiū, manau, kad kultūros komitetas yra parengęs pakeitimą. Pirmininkas prašo užbaigti kalbėtoją. Kultūros reikalų komitetas patvirtino tokį pakeitimą ir kviečiu jūs jam pritarti. Ačiū. Toliau ponas Bronsas. Ačiū, ponia pirmininkė. Žodžiai piliečių iniciatyva reiškia, kad e, pasiūlymo turinio kontrolė yra piliečių rankose. Kai piliečiai balsuoja per rinkimus ar referendumus, jie tiesiog atsako į klausimą pasirenka tam tikrą kandidatą ar ne, atsako taip arba ne į tam tikrą pasiūlymą. Tačiau piliečių iniciatyva yra visai kitoks dalykas. Formuluoti turėtų būti piliečių rankose. Tačiau e, išvaizda gali apgauti. Čia nėra bandymas suteikti laisvą iniciatyvą renkti, tačiau pasiūlyti kontroliuojamą laisvę, ką piliečiai gali sakyti ar daryti. Jeigu pažvelgsime į ketvirtą straipsnį komisijos pasiūlyme, ten pasakyta, kad iniciatyvos, kurios neturi, nėra rimtos, nebūtų priimtinos arba nukreiptos prieš sąjungos laisvės, nebūtų priimtinos. Sąjungos e, vertybės yra visiškai subjektyvos - orumas, lygybė, žmogaus teisų gerbimas, visą tai gerai. Dauguma žmonių save apibūdina kaip demokratus ir kaip gerbiančių žmogaus teisės, tačiau dažnai jiems rūpi jų pačių demokratinės ir žmogaus teisės, o ne jų oponentų. Kai ES kalba apie žmogaus teisės, tai kalbama apie e, liberalų žmogaus teisės, o ne tų, kurie prieštarauja liberalizmui teisė priešintis piliečių iniciatyvas, tai būtų priešinimasis Europos e, projektui. Piliečiai turi leisę pasiūlyti, tačiau komisija gali, turi teisę atsakyti, atsisakyti imtis veiksmų. Tai tikrai nesuteikia jokių laisvių piliečiams. Panašiai kaip laikraščių skaitytojai, kurie gali rašyti laiškus laikraščius, tačiau redaktorius sprendžia, ar spausdinti laišką ar ne. Kontroliuojama laisvė tai yra tiesiog laisvė tik taip e, ploti ir sakyti tai, kas leidžiama sakyti. Aš už tai, kad būtų sumažinamas e, šalių skaičiaus kriterijus, e, mažesnių parašų e, reikalavimas ir elektroninis parašų rinkimą. Tačiau visa tai nebus nieko verta, jei E, šis pasiūlymas bus tiesiog nuskandintas jau pačioje pradžioje. Ačiū, kadangi yra labai ribotas kalbėjimo laikas, aš iš karto kalbėsiu temą. Visų pirma, piliečių komitetas dar nebuvo paminėta, kad didžiausias skirtumas tarp AFKO ir atspėti komitetų nuomonės yra tas, kad skiriasi šalių skaičius. E, buvo paminėti septyni piliečiai iš skirtingų šalių, tai yra Šveicarijos pavyzdys. Na ir tas reikalavimas, kad būtų atstovavama daugiau šalių, man atrodo, nepagristas. Toliau teisinis pagrindas registravimui. AFKO pasiūlyme yra švelnesnės sąlygos komisijos pasiūlymai. Reikia tiesiog nurodyti teisinį pagrindą, tiesiogiai nurodyti tą susijusi teisinį pagrindą. Peti komitetas apskritai nemanė, kad būtina nurodyti teisinį pagrindą. Norėčiau priminti ginčą su Šiaurės Kipru. Man atrodo, kad kartais labai sunku nustatyti konkretų teisinį pagrindą, taigi reikėtų atsisakyti šio reikalavimo. Dar viena pastaba - parašų patikrinimas. Čia aš norėčiau paremti AFKO versiją. AF, atsiprašau, Peti siūlo nurodyti tik pavardę ir gyvenamąją vietą. Ir tada pakanka parašo. Aš kaip notarė tam norėčiau paprieštarauti. Tarkim, Vokietijoje, Bavarijoje dažnai būna tokių atvejų, kai sunaus ir tėvo vardas ir pavardė visiškai sutampa, asmenys gyvena tuo pačiu adresu ir tokiu atveju reikėtų tiesiog, jeigu reikėtų tik patikrinti parašus, to nepakaktų didelėse valstybėse narėse, dideliuose miestuose, pavyzdžiui, Berlyne, atsiverskite telefonų knygą ir pažiūrėkite, kiek yra piliečių, kurie vadinasi Hans Schmidt. Galbūt jie net gyvena toj pačioj gatviai. Tikrai nepakanka paminėti vien tik asmens vardą pavardę ir adresą. Iš tikrųjų gali būti tokių dvigubų parašų aš e, primiktinai reikalauju nurodyti bent jau ir papildomai gimimo datą, galbūt net ir gimimo vietą. Taip pat manau, kad valstybės narės turėtų tikrinti parašus. Pavyzdžiui, ne visose valstybėse narėse yra įmanoma nurodyti asmens kodą, tokiu atveju reikėtų nurodyti uh, E, socialinio draudimo arba pensijų draudimo numerį. Valstybė narė pati galėtų nuspręsti, ką nurodyti, ar paso numerį, ar kažkokį kitą numerį. Toliau laikotarpiai. Peti pasisako už 18 mėnesių, aš tam prieštarauju, galiu pateikti štai kokius argumentus. Berlyne paprastai yra parašai renkami šešis mėnesius per 18 mėnesių gali labai smarkiai pasikeisti teisinė situacija, netgi ir per 12 mėnesių gali pasikeisti teisinė situacija. Gali būti taip, kad asmo pasirašo, po 15 mėnesių jis galbūt norėtų atsimti savo parašą, nes galbūt per tą laiką daug kas pasikeitė. Teisinė situacija pasikeitė. Uh, Ir žinome, kiek daug iniciatyvų yra įgyvendinamos tuo pat metu. Galbūt tuo pat metu vyksta 5, 6, 7 iniciatyvos. Ir aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu viena iniciatyva vyktų po kitos ir ji neturėtų trukti ilgiau kaip 12 mėnesių. Ir taip pat norėčiau pritarti peti pasiūlymui kad po to, kai pasibaigė parašų rinkimas, komisija turėtų surenkti viešai klausimą. Aš manau, kad tai yra puikus pasiūlymas ir AFKO komitetas jam turėtų pritarti. Ačiū. Eh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau šiltai pasveikinti pranešėjus iš įvairių komitetų, kurie dalyvavo, dalyvauja rengiant šį pranešimą. Ypač noriu padėkoti ponui Lamasiūrui ir ponai, poniai Gurmai, kurie yra viso šio proceso variklis. Konstitucinė teisė ir politiniai noriu pasveikinti Jūs, nes Jums pavyko viską sutvarkyti, įtraukiant labai daug pasiūlymų, patiktų pasiūlymų. Tai yra išties gerai, nes taip mes e, iš šio Europos, proje, Europos projekto centrinę vietą pastatome piliečius. Manau, kad šį pranešimą reikia dar šiek tiek nagrinėti. Visų pirma, reikia vengti kai kurių iniciatyvų. Ir siūlyčiau iniciatyvų priimtinumo klausimą visų pirma spręsti tais atvejais, kai teikiama iniciatyva specialiai e, parengta tam, kad prie, prieštarautų nes, ką tik Europoje patvirtintam teisės aktui. Taigi turime užtikrinti ir tiesioginę demokratiją ir dalyvaujamąją demokratiją. Prisiminkime, ką sakė ponas Dev. Jei taryba arba komisija kaip tik svarsto panašią iniciatyvą arba jeigu panašaus turinio reglamentas ką tik buvo patvirtintas, tai tuomet tam tikrą laikotarpį turėtų galioti apribojimai. Apribojimai teikti panašaus turinio iniciatyvas, kad jos ne ne, neprieštarautų, nenuliotų ką tik priimtų sprendimų. Gali, piliečiai gali teikti tokią iniciatyvą, bet šiek tiek vėliau, ne iš karto po to, kai patvirtinamas e, tokio paties turinio reglamentas. Toliau politinės partijos ir piliečių komiteto organizavimas ir steigimas. Reiktų pasirūpinti, kad tų tie komitetai ne, tiesiog ne, nekopijuotų, ne, netaptų politinių partijų struktūros atspindžių. Taip pat reiktų vengti tokių atvejų, kuomet piliečių komitetų nariais taptų nariai, žmonės dirbantis politinėse partijose. Nes taip neužtikrintume, nepripažintume piliečių teisų, teisų, kurie, kurias turi kiekvienas paprastas pilietis. Tai reikia vengti, kad politinės partijos netaptų tų piliečių komitetų e, svarbiausia centrinė struktūra. <clears throat> Ponas Traškovskis. Noriu visų pirma pasveikinti pranešėjus puikiai padirbėjus. Ir kaip Anas Lamasiūras sakė savo žanginėme žodyje, mūsų darbo tikslas yra užtikrinti, kad tos iniciatyvos būtų prieinamesnės piliečiams, palankesnės jiems. Ir reik, galbūt nereikėtų taip griežtai pasisakyti, kalbant apie komisijos vaidmenį, kaip, kaip kai kurie kolegos pasisakė, nes buvo prie, kažkas išsakė prielaidą, kad komisijos tikslas viską atmesti. Uh, gerai, kad mes pabandėme šį kartą viską žiūrėti optimistiškiau ir užtikrinti, kad tos iniciatyvos būtų priimtinesnės piliečiams, prieinamesnės piliečiams. Man ypač patinka tai, koks sprendimas buvo priimtas dėl informacijos reikalavimų registruojant iniciatyvą. Komisija e, savo pasiūlymą kalbėjo apie teisinį pagrindą, bet mes žinome, koks sudėtingas klausimas yra teisinis pagrindas, net teisininkai dėl to dažnai nesutarė. Ir mes nusprendėme remtis e, atitinkamą, tai yra nus, remti iniciatyvą e, aktualia, primtina sutarties nuostata. Ir manau, kad tai puikiai iliustruoja mūsų požiūrį. Mes tengiamės visko nekomplikuoti, kaip kartais atsitinka. Mes norime padaryti tą iniciatyvos galimybę prieinamą piliečiams, bet taip pat tam tikrą atsakomybę numatyti ir piliečiams. Kad piliečiai, teikdami kokį nors pasiūlymą, suvoktų, kad jie gali tą pasiūlymą apginti, patikti argumentus, jog jis yra primtinas vien dėl to, kad jis paremtas sutarties nuostata tai tam tikrų mastų e, mums leis ir inicijuoti diskus, diskusiją apie tai, ką reiškia sutarties nuostatos ir kokias galimybės jos mums suteikia. Čia kalbu apie institucijų ir piliečių dialogą. Dar noriu sakyti vieną pastebėjimą dėl 39 pakeitimo. Ten kalbama apie pasirašusius asmenis gyvenančius nuolatos gyvenančius konkrečioje valstybėje narėje ir kad jį, jų parašai yra primtini. Kai kas neteisingai interpretavo, kalbėjo apie asmenys, kur nėra, kurie nėra ES piliečiai. Manau, šią nuostatą reiktų labai aiškiai suformuluoti. Jeigu jau kalbame apie ES piliečius nuolatos gyvenančius trečiojo valstybėje, tai yra aiškiau nei, nei dabartinė formuluotė. Ačiū. Grazie, avevo chiesto la, chiuso la lista di voti. Ačiū. Norinčiųjų pasakyti sąrašas baigtinis, bet dar kažkas paprašė žodžio, bet prašau, kalbėkite trumpai. Ačiū pirmininkė. Aš tik norėjau priminti, kad pranešėjai, rengiantis draugė šį pranešimą, paprašė neoficialaus mūsų leidimo surenkti diskusijas šio klausimu savo komitete po šių diskusijų. Manau, kad galime tokį leidimą suteikti su sąlyga, kad, kad mes nuolatos būsime informuojami apie tos vykstančius debatus. Žinoma, sako pirmininkas. Aš apie tai kalbėjau pradžioje. Ponas Dafas atrodo prieštarauja tam. Nemanau, kad komitetas kad mūsų komitetą galima laikyti savaime suprantama institucija. Šiandien įvykusioje diskusijoje buvo iškelti keli svarbus klausimai, kuriuos dar reikės išspręsti ir išnagrinėti komitete. Nemanau, kad e, mandato projekto antroje pastraipoje, kur kalbama apie piliečių komitetą ir reikalavimą, kad jį sudarytų septynių valstybių e, septyni atstovai. Nemanau, kad ši nuostata yra priimtina daugeliu komiteto narių. Taip pat e, nepritariu trečiai pastraipai, kur kalbama apie valstybių narių skaičių ir tam tikras lengsti. Ir su visa pagarba abiems pranešimo autoriams, pranešimo projekto autoriams, aš nemanau, kad mums pavyks užbaigti e, šio pranešimo nagrinėjimą. Ir aš nemanau, kad, reikė, kad turėtume bandyti jį, jam pritarti per pirmąjį svarstymo etapą, paspartintą procedūrą. Manau, kad mums reikia laiko ir erdvės teikti pakeitimus. Ir surenkti dar vieną šio dokumento svarstymą. Aš sutinku, aš suprantu, kad pranešėjai teisė tai teigia, kad jie tarėsi ta, ir konsultavosi su visais. Aš nebėjau, kad jie su, su, kiek įmanoma, tikrai plačiai konsultavosi. Tačiau tai. Tačiau mes šiandien tik pirmą kartą komitete svarstame pranešimo projektą. Ir, na, atsižvelgiant į tai, kad ir, ir mus reikia gerbti, aš negaliu daryti prielaidos, kad mums pavyko pasiekti konsensuso. Pirmininkė, aš noriu paaiškinti savo poziciją po Andrew Duff pasisakymo. Manau, kad dėrybos tarp pranešėjų ir tarybos, neformalios dėrybos, oficialiai prasidės tik tada, kai komitete įvyks balsavimas ir tada bus suformuota komiteto pozicija. Ir tame etape jiems bus suteiktas mandatas, tokia yra mūsų pozicija. Ir mm, mes lauksime iš jų informacijos ir informacijos apie tai, kam pritarė kiti komitetai. Aš manau, kad dėl to, pirmininkė, mes tikriausiai visi sutarėme. Na, dėl šio klausimo manau, kad mums reikia siekti kiek įmanoma spartesnės pažangos, nes mums reikėtų baigti klausimo nagrinėjimą iki metų pabaigos, todėl reikia numatyti labai artimą pakeitimų terminą. Manau, kad viskas yra gana aišku pateikėme, pakei, pateikėme pakeitimus ir padėjome diskusijas, tačiau ponas ministras teisingai sako, kad diskusijos bus tik neoficialios tol, kol vyks balsavimas komitete, bet mums reikia surenkti galtinį balsavimą kiek įmanoma greičiau. Toks yra mano požiūris. Ir numatoma data galėtų būti šio mėnesio paskutinė diena 29 arba 30. O patys pakeitimai, man atrodo, jums leidžia susidaryti įspūdį, kur link viskas krypsta. Ir kaip pirmininkas, aš žinoma, turiu nepamiršti, kaip viską reikia organizuoti, ne tik akcentuoti ne tik turinį. Piliečių iniciatyva yra svarbus klausimas, todėl jį reikia tinkamai svarstyti. Turime nepamiršti ir tokių aspektų kaip amžiaus reikalavimas reikia turėti galimybę tikrinti, kokio amžiaus asmenys pasirašys iniciatyvą. Jeigu bus atsitiktinė imtis ir bus tikrinama, tikrinami parašai, tuomet reikės e, patikrinti pasus arba tapatybės korteles. Ir tikriausiai šiems, šiais klausimais bus teikiama pakeitimu. Uh, Pranešiai tai vertins, bet po galutinio balsavimo viskas tikrai bus aiškiau. Pone Dafai, jūs nepritarite, manau, kad mes turime apsispręsti dėl šių klausimų. Siūlau, kad iki šio mėnesio 15 dienos reikia patikti pakeitimus, o diskusijos vyks 29. Aš visiškai galiu pritarti e, galutiniam pakeitimų terminui, tai bus kitą savaitę, ar ne, 15 diena. Tačiau turiu pasakyti, tai bus pirmadienis, atrodo. Tai yra anksčiau negu įsivaizdavau. Tačiau vis dėlto dar galima pasidar, pasidarbuoti savaitgalį. Jeigu tai būtų pirmadienio vidurnaktis, tai būtų geriau. Tačiau turiu pasakyti, kad negaliu pritarti įgaliojimų projektui tokią formą, kokia jis yra dabar. Ačiū pirmininkė. Tikrai mums yra skirta labai nedaug laiko, taigi aš tiesiog kalbėsiu apie oficialų mandatą. Uh, Iš tikrųjų reikia, kad komitete balsavimas įvyktų kiek įmanoma greičiau, to yra tikimas ir mes turime paskubėti. Taigi aš pritariu siūlomam laiko terminui. Tiesiog norėčiau dar pasakyti štai ką. Vakar vyko koordinatorių posėdis ir jame aš pasakiau, jog mano supratimu neformaliu ir formaliu būdu turėtų vykti dėrybos. Jas reikėtų įtraukti visas frakcijas, ne vien tik tas frakcijas, kurias atstovauja pranešėjai. Man atrodo, kad labai svarbu, kad šis instrumentas būtų paremtas frakcijo balsų dauguma. Taigi reikėtų apjungti visų frakcijų nuomonės. Aš turiu patirties ir dirbant ir darbo kitose komitetuose patirties. Man atrodo, kad e, būtent tokiu būdu mes galėsime laiku baigti dėrybas ir su kitomis ES institucijomis. Ačiū. tempo sta per scadere. Io direi allora mh, mm, resta fissato il 15 per gli emendamenti. 15 diena yra pakeitimų teikimo terminas, diskusija vyks 29 dieną oficialių įgaliojimų nėra, yra galimybė neformaliai diskutuoti. Ir kai primsime galutinį sprendimą, turėsime suteikti įgaliojimus ir sudaryti dėrybinę grupę. Turime keletą minučių, tačiau noriu suteikti dar žodį komisijos atstovui ponui Tenero ir ponui Erbandui iš tarybos. Labai ačiū, ponia pirminkė, kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, dėkoju už visą atliktą darbą ir dėkoju pranešėjams už tokį darbo būdą ir konsultacijas. Mes tikimės, kad optimistiškai galima tikėtis pažangos dėl kelių e, dalykų, nekartojant, kas buvo anksčiau kalbėta. Du, trys dalykai, kurie atrodo arba nauji, arba svarbus, kad juos reikėtų pabrėžti. Pirmiausia, ryšys tarp priimtinumo patikrinimo ir piliečių komiteto. Noriu patikslinti, kad dabartinėme tekste atsisakome idėjos tikrinti priimtinumą surinkus 300 tūkstančių parašų ir daryti viską nuo pat pradžių, pačioje pradžioje. Pagal dabartinę formuluotę 27 pakeitime tai yra geriau. Tai yra artimai susijęs su piliečių komitete, komitetu, nes šį procesą galime valdyti tik taip, taip, taip, jeigu iš pat pradžių yra toks filtras, kuris leidžia mums užtikrinti, kad iniciatyva iš tikrųjų yra europinio pobūdžio, o ne tiesiog kažkam staiga kilusi idėja. Mm, Susapnuotą naktį. Nors ar aš matau, kokiu yra problemų, apie ką kalbėjo panas Dufas, tačiau bet tokio filtro negalėtume ankstyvoje stadijoje patikrinti tinkamumo tos iniciatyvos. Taip pat, jeigu kam nors nepavyksta rasti kitų šešių žmonių kitose šalyse, tai kaip tas asmo gali apsimesti, kad jis surinks milijoną parašų iš daug valstybių narių. Dėl laiko apribojimo pasakysiu dar vieną dalyką, tai yra klausimai. Jeigu pažiūrėsime į 20 45 pakeitimą. Čia parašyta, kad turėtų būti du klausimai. Pirmasis klausimas, kai komisija priimtų organizatorius, kad jie galėtų paaiškinti detaliai iniciatyvos reikalą. Tai yra pirmasis klausimas. Tai nėra komunikacija raštu tarp komisijos organizatorių. Tai yra susitikimas nėra problemų. Problemų yra antrasis klausimas. Kai pagal projektą tai būtų privalomas klausimas, kurį organizuotų komisija, man atrodo, kad šiuo atveju gali kilti politinių problemų. Komisija yra piliečių iniciatyvos adresatas, ji negali būti vertinama neutraliai Mes esame įsitikinę, kad jeigu norime eiti tokiu keliu ir priversti renkti viešuosius klausimus privaloma tvarka, tai būtinai tai, tai juos turėtų organizuoti Europos parlamentas. Ir čia organizatoriai jaustusi patogiau. Aišku, komisija prisidėtų prie organizavimo ir dalyvautų klausime, tačiau mes manome, kad e, organizuoti turėtų parlamentas, ar tai peticijų komitetas, ar kitas atitinkamas komitetas. Ir tarybos atstovas, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kalbės labai trumpai. Belgijos vardu noriu padėkoti pranešėjams už šį projektą. Tai yra žingsnis į priekį patvirtinant šį reglamentą e, pirmųjų Lisabonos metinių e, progą. Žinoma, intensyviai aptarsime pakeitimus, kaip siekiant kompromisų dėl svarbiausių klausimų. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks patenkinti jūsų norus įvairiais aspektais. Diskusijos kol kas rodo, kad bus tam tikrų jautrių vietų ir taryboje. Ir tuomet mes prašysime jūsų supratimo kompromiso dvasia. Noriu nurodyti vieną šių klausimų, kurį minėjo keli komiteto nariai, tai yra parašų tikrinimas. Taryba visiškai sutinka su jūsų tikslu, kad šis reglamentas turėtų būti kaip galima paprastesnis ir draugiškesnis piliečiams, tačiau, kaip minėjo kai kurie nariai, tai informacijos patikrinimas turi būti efektyvus. Ir norėčiau kalbėti apie valstybių narių draugiškumo koncepciją. Man atrodo, toks e, pasakymas turi šviesą ateitį taryboje ir norėčiau taip pat paprašyti jūsų supratimo, kad e, ta prasme, kad kiekviena valstybė narė turėtų panaudoti savo priemonės, kurias turi atsižvelgdama į savo teisinės, administracinės, techninės aplinkybės, tikrinant parašų tikrumą. Tai buvo svarbiausias dalykas, kurį norėjau Jums išdėstyti. Trumpai dar keletas dalykų, dėl kurių kyla nerimas valstybės narėse, tai yra minimalus amžius ir reglamento įgyvendinimo laikotarpis. Taigi, tikiuosi tolesnio vaisingo bendradarbiavimo dirbant kartu parlamentui, tarybai ir komisijai įvairiose posėdžiuose neformaliuose ir formaliuose. Ačiū. Labai ačiū, noriu padėkoti Jums taip pat. Man tikiuosi, kad vertėjai dar padirbės 5-6 minutės, kad mūsų pranešėjai galėtų dar atsakyti į išsakytas pastabas. Ačiū, pane pirminkė, taip pat noriu padėkoti vertėjams. Noriu pateikti keletą komentarų, noriu patikinti Andrew Duffą, dėl to piliečių komiteto, kuris sudarytų septyni nariai. Septyni todėl, kad tai yra šventas skaičius. Entre... Graikai dar iki teleskopo išradimo matė septynis dangiškus kūnus. Galų gale ryšys tarp komiteto narių ir valstybių narių skaičiaus bus, tačiau svarbiausia mintis yra štai ta. Jeigu yra penkios ar dešimt valstybių narių, tai reikėtų po vieną narį iš kiekvienos šalies. Na, jeigu interneto eroje nerasi šešių ar septynių piliečių iš skirtingų šalių, tai kaip surinksi milijoną parašų? Aš, kaip ir visi kiti, prisijung, esu prisijungęs prie Facebooko ir norėdamas bendrauti su Rompojim, parašiau japonišką haiku prancūzų kalba. Iškart po dešimties minučių susilaukiu komentarų iš įvairių, įvairiausių pasaulio šalių. Taigi 21 amžius dėl sutarčių keitimo sutartis yra privaloma ir jeigu reglamentas sakys, kad piliečių iniciatyva gali keisti sutartį, tai tuomet Teisingumo teismas anuliuos tokį reglamentą. Taip negalime. Ponas Traškovskis apie tai kalbėjo. O tai kai dėl to, dėl nuorodų į sutartį, mes lankščiai tai vardėjome, mes sakėme, kad reikia nurodyti tam tikrą ryšį su sutartimi. Ir komisija, tikrindama priimtinumą, turėtų daugiau veiksmo laisvės e, ribiniais atvejais. Tačiau negalima pritarti tam, kad piliečių iniciatyva galėtų keisti sutartį. Dabar dėl identiteto patikrinimo. Pareikšta šį rytą buvo įvairių nuomonių. mes pateikėme kompromisą. Kompromiso valstybėms narėms, nes būtent jos atsargiai šį klausimą žiūri. Na ir kompromisas būtų pasakyti reglamente, kad nėra pareigos pateikti tapatybės dokumentą, tačiau pasirašiusiai privalo raštu turi paminėti, kokį tapatybės dokumentą jie pateiktų, jeigu jų paprašytų, būtų paprašyta. Nereikia numerio nurodyti, tačiau tiesiog jie turėtų parašyti, kokį tapatybės dokumentą jie pateiktų, ar pasą, ar tapatybės kortelę, ar vairuotojo pažymėjimą. Toks būtų kompromisas. Tai, kas sakė ponia Kratsa. Dėl pasirašiusiųjų, aišku, tai turi būti Europos piliečiai. Be to, turime nuspręsti, ar Lenkijos pilietis gyvenantis e, Lenkijoje ar Belgijoje. Ar jis tada bus laikomas e, Lenkijos gyventojų ar Belgijos gyventojų? Apie tai galime kalbėtis. Jeigu Europos pilietis gyvena Indijoje, Junktinėse valstijose ar Sibire, tai jie taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti piliečių iniciatyvoje. Mes nepritartume tam, kad trečiųjų šalių gyventojai galėtų dalyvauti iniciatyvoje. Tai prieštrautų sutarčiai. Pone Kratsa sakė, kad reikia neįtraukti rinktų atstovų, kurie neturėtų turėti galimybės dalyvauti piliečių iniciatyvos piliečių komitete. Aš sukrėstas, išgirdęs, kad yra dviejopi piliečiai, išrinkti piliečiai ir kiti piliečiai. Tik kiti galėtų turėti tokią galę, o išrinkti piliečiai ne, nes jie turi kitų galių. Aš nemanau, kad taip reikia daryti. Nežinau, ką galvoja kiti, tačiau turbūt reikėtų skirti parlamentrus ir visus kitus. Jeigu vietos tarybos 120 žmonių kaime negalėtų dalyvauti tokia iniciatyva, tai tikrai būtų nesąmonė. Jeigu numatome minimalų septynių narių komiteto. Tai, tai yra ne maksimalus, o minimalus skaičius gali būti 150. Todėl negalima užkirsti kelio e, parlamento nariui dalyvauti tokiame komitete, tačiau jis negalėtų būti vienas iš septynių. Galbūt tokiu keliu galėtume eiti. Ponas Gerero komentavo tai, kad jeigu po ilgo laiko taryba ir parlamentas patvirtina teisės aktą ir po to piliečių iniciatyva bando jį atšaukti, tai turiu pasakyti, kad apie tai daug diskutavome ir nieko pranešimą nerašėme, tačiau klausimas yra teisėtas. Noriu padėkoti visiems už diskusijas ir Tikiuosi, kad mūsų darbas toliau vyks kokybiškai ir jūs prisidėsite prie jo kokybės didinimo gerais pakeitimais, bet noriu pasakyti štai, kad mes visi bandome siekti konsensuso ir aš, nu, na, ir toliau esu pasirengusi taip dirbti. Dėkoju sekretariatui, Paulai, Tomašui, Peteriui. Aš jau minėjau žmonės komisijoje ir taryboje, kurie dirbo drauge. Taigi pasistengime visi kartu gerai padirbėti. Ačiū pirmininkui, kuris vedė posėdį. Ir dėkojame piliečių visuomeniai, kuri taip pat yra mūsų darbo svarbi dalis. Ir tikimės pakeitimų iki 29. Ačiū. Užbaigiant šį intensyvų posėdį galime padaryti bent dvi išvadas. Mes dar kartą pažadame baigti, bandyti baigti darbą iki metų pabaigos. Toliau siekiame konsensuso, e, nebūtinai vis, absoliučiai viskame, bet bent jau bendroje darbo kryptyje. Ir sieksime išspręsti dar liekančius sunkumus su pranešiais. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, mes patvirtiname, kad pakeitima, pakeitimus reikia įteikti iki pirmadienio, lapučio 15 vidurdienio. Aš prašiau tą terminą nukelti iki vidurnakčio. Vertime buvo pasakyta kitaip. Bene. Vidurnaktis. Pa, posės baigtas. Okay.